can all please take a seat and we're gonna go. Prašyčiau vėl visus susėsti, galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra aštuntojo punkto. Ir grįžtame dabar prie temos, kurią nekarta mūsų komitetas jau svarstė. Esame daug kalbėję apie vystamą įbendarbiavimą tarp ES ir Eritrėjos tas bendradarbiavimas e, buvo e, sustabdytas, o pereitais metais vėl atnaujintais. ES finansuoja projektą atstatyti kelią nuo sienos su Etijopija. E, tam yra keletas problemų ir viena iš jų yra tai, kad dalį darbų atlieka žmonės, kurie dalyvauja Eritrejos nacionalinės tarnybos sistemoje, kuri uh, yra ir jungtinių tautų komisijos, ir mūsų parlamento nekarta pavadinta vergovinio darbo sistema. Mes pirmiausia išklausysime komisijos atstovą, taip pat jungtinių tautų projektų tarybos biuro atstovų pastabas, paskui suteiksime žodį išorės veiksmų tarnybai ir paskui dar e, suteiksime žodį Human Rights Watch atstovams. Aš suteiksiu dabar žodį ponui Hans Christian Staushol. Jis yra iš e, komisijos e, vystamojo bendarbiavimo generalinio direktorato ir kaip tik dirba Eritrijos klausimais. E, turite 12 minučių ir juos pasidalinsite su Rainer Freundfeld iš UNOPS pirmininkė, e, prelegentas ką tik išėjo iš, iš e, salės. Gal duotumėt dar minutę jam sugrįžti. Pirmininkas e, atsitinka, žinoma, taip. Ir dabar tada suteiksime žodį ponui Rainer Freundfeldui iš UNOPS. Dėkoju. Ačiū. Jums e, būtų geriau gal buvę, jeigu pasisakymų seka būtų tokia, kokia iš pradžių buvo numatyta. A, pirmininkas, kągi tvarka, galime grįžti prie ankstesnės tvarkos. E, tada žodis Sandra Kramer. 12 minučių. Good morning, Chair. Labadiena, pirmininkė. Ir labai ačiū. Mums malonu būti šiandien su jumis ir aptarti Eritrijos klausimą. Nežinote, tai yra jautrus ir sudėtingas klausimas ir reikia atvirai keistis nuomonės ir tarp parlamento ir piliečių visuomenės. Norėčiau čia nurodyti, kokia yra padėtis ir kaip vyksta es bendradarbiavimas su Eritreja. Na, istoriniai susitarimai tarp Etiopijos ir Eritrejos e, sudaryti 18 metais yra atveria galimybės remti taiką ir prisidėti prie padėties gerinimo Eritrėjoje. Tai yra nuolatinis procesas ir jam reikia pažangos iš abiejų pusių. ES ir valstybės narės dėl to e, padarė strateginį pasirinkimą ir nusprendė tęsti darbą su Eritrėja. Mes taikėme dvigubą e, procesą, tai yra politinis bendradarbiavimas ir mm, tikslinis bendradarbiavimas su Eritreja. Na, norėjau pabrėžti, kad es politika Eritrejos atžvilgių yra pasiekti apčiopiamų rezultatų Europos Eritrejos žmonėms. Jeigu nėra dialogų ir mm, bendradarbiavimo, kaip buvo praeitie, tai me, tokiu atveju mes negalėsim pasiekti šitokių tikslų. Praėjusiu metu sausio mėnesį mes baigėme mm, pirmą projektą susijusių su keliais, paskui mm, antrasis projektas e, darbų, vietų kūrimas ir nacionalinė statistika ir ES parama e, vykdoma per UNOPS ir mm, tai finansuoja e, viešųjų pirkimo konkursus mm, Procesas stegi, stebi ES ir UNOPS, vykdant dialogą su atitinkamomis valdžios įstaigomis ir čia aš norėčiau pacituoti New York Times e, straipsnį, kad UNOPS e, ne, nestebi e, įgyvendinimo. Na, UNOPS bendradarbiavimas yra būtinas skatinant ekonomiką, darbo vietų kūrimą. Tai yra šankstinė sąlyga nacionalinės tarnybos reformai ir dėjoje. E, kelių tiesimas yra prioritetas e, Elkijos e, vyriausybėje. Tas projektas prasidėtas prieš teikiant paramą ir bus tęsiamas ir toliau. Taip pat stiprinamas darbo intensyvumas, teikiama įranga ir ES ir UNOP suteikiama galimybė turėti prieigą prie informacijos, kad būtų galima įvertinti darbą ir darbo sąlygos. Jeigu mūsų ten nebūtų, tai darbas vyktų daug lėčiau ir daug pavojingiau. Kai dėl nacionalinės tarnybos, aš noriu pasakyti labai aiškiai, kad ES nuolat ir e, sistemingai e, smerkia netinkamas praktikas. E, kai dėl ateities paramos mes ir aiškiai pasakėme, kad daugiau to paties tai nėra galimybė e, tiek ES, tiek valstybėms narėms. Mes apie tai kalbam, Serbijos valdžia ir norime dirbti ir kitose sritise, kad būtų pasiekti ir politiniai e, tikslai ir kad tai atitiktų mūsų reikalavimus. Pasitikėjimo kūrimas yra nepaprastai svarbus. Mm, Rytėjoje ir ES dalyvavimas jau atnešė vaisių, nes padeda spręsti jautrius politinius klausimus ir turėti prieigą prie daug informacijos. Mes esam pasirengę aptarti būsimus projektus e, su Rytėje, su Dėvė komitetu ir, kaip rodo šitą sesiją, mes tikrai norime jūs informuoti apie tai, kaip vyksta, kaip vykdami procesai. Labai ačiū. Dėkui. O dabar kas? Kolega Rainer Prokan. Taigi mano vardas yra Rainer Promben ir aš esu Junktinių tautų e, skiriaus projektų e, klausimams e, rytų ir pietų Afrikoje direktorius. E, mūsų būsnė yra Nairobija ir, e, kaip sakiau, mes e, dirbame ir mes dirbame ties kelių tiesimo projektu Eritrejoje, kaip kolegė aiškino, tai yra parengta kaip priemonė, kai ES užsima bendradarbiavimo dialogų ir politinių dialogų ir teikia techninę pagalbą, pirkimo procesus, kuriuos vykda Euretijos vyriausybė per e, Rautonosios jūros prekybos bendarbiavimo, tai yra nacionalinė e, pirkimų agentūra. Mes e, dirbame su ją ir remiame statybos įrankos pirkimo konkursus tam, kad būtų gerinama kelių būklė. Na, manau, labai svarbu suprasti. Ir kaip ponė Kremer ką tik paminėjo, tai šitas projektas iš tikrųjų yra gyvendinamas vyriausybės, jie gyventina vyriausybę ir New York Times laikraščio straipsnėje tiesiog buvo sukeltas amžys, kas kontroliuoja ką. O NOPS labai aiškiai stebi, kaip įgyvendinami savi projektai partnerystėje su ES, Mm, ir taip pat pirkimo konkursų parama. Ką daro vyriausybė? Jie įtraukia nacionalinės suinteresuotas šalis, kurios įgyvendina e, kelių būklės rekonstrukciją ir taip pat e, e, viešųjų darbų ministerija stebi šitą kelių tiesimo procesą. Ir reikalinga įranga jas perka nacionalinės pirkimo agentūros ir UNOPS administruoja ES pinigus tam, kad būtų remiamas šitas pirkimo procesas. Tai reiškia, kad pinigai mums, paskui Raudonosios jūros bendarbiavimas atlieka savo pirkimus, naudodami savo taisyklės ne, ir UNOPS e tai peržvelgia, yra perkamas statybos įranga, tai vyksta per dviejų etapų procesą. Pirmiausia, tas vadinamas Prasik Operation nustato reikalavimus mm, su mm, statybos įmonėmis ir paskui e, kartu su techniniais mm, ekspertais peržvelgia, kokie yra e, techniniai reikalavimai įrangai perkamai. Tai yra pirmas žingsnis, paskui antrasis etapas arba antras žingsnis šito pirkimo proceso yra konkrečiai jau dėrybos, kurias vykdo vadinama Red Sea e, Corporation. Tai yra apibrėžiamos sutartis su tiekėjais, tai peržiūri UNOPS. Į tuomet pereinama jeigu nėra prieštaravimo, tada pereinama prie pirkimo proceso, viešųjų pirkimų proceso, kai vyriausybė pasirašo kontraktą arba pasie, pateikia užsakymą pardavėjui ir įranga yra pristatoma rytėjai, e, pristačius e, įrangą peržiūri, apžiūri e, vyriausybė, UNOPS ir ES atstovai ir tuomet, kai yra patvirtinamas siuntos pristatymas ir UNOPS atlieka mokėjimą, pateikia E, tai yra apmoka tarptautiniam įrangos tiekėjui. Tuomet šita įranga yra naudojama ties, kelių tiesimo procese, taigi aš paaiškinau, koks yra mūsų vaidmuo ir kaip mes stebime projektų gyvendinimą. Proce... Tai ir projektas yra teikti paramą viešiesiems pirkimams, konkursams, o ne e, tiesti tą kelią, nes tai atlieka nacionalinės e, susitrenčios bendrovės. Žinoma, mes e, tai e, darome atsižvelgdami į kontekstą ir užtikrindami dialogą su jungtinėmis tautomis, taip pat su vyriausybė. Ir mes įtraukėme į šitą e, paramą ir sveikatos reikalavimus. Mes taip pat numatome ir mokymus. Na, tikiuosi, kad e, dabar galiu staptelti ir tęsime diskusijas vėliau. Dėkuoju direktoriui Frankelt, o dabar norėčiau steikti žodį ponui Henke. Tai yra um, spaudos e, atstovas ir finansų klausimams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai didelė garbė būti su dalyvauti parlamento posėdėje ir pasisakyti Lietuvos klausimais. Norėčiau pateikti platesnį politinį spektrą. Tai yra bendrieji tikslai, yra naudojami, kad prisidėtume prie taikaus Afrikos vystimosi. Tai yra mūsų bendras tikslas - stabilumas e, e, šalyje ir e, navigacijos saugumas yra svarbus Europai, nes 20 procentų visų mūsų prekių būtent keliauja šito keliu, taigi reikia dirbti su e, valstybėmis narėmis, su mūsų partneriais. Šiame kontekste ES taryba jau 2018 m. birželį pabrėžė, kad ES suintensyvina bendradarbiavimą su Rautonosios jūros šalių, šalimis, e, siekdami na, vietos, įtraukti vietos veikėjas, veikėjus ir užtikrinti taiką ir stabilumą. Tai yra aiškiai apibriešta politika, kuriai pritarė visos valstybės narės. Na, daugiau kaip tūkstančio e, pakrantės linijos Raudonoje e, jūroje ir geografinė teritorija. Rytų Afrikoje mums artėja yra strateginis regionas. Yra istorinė taikos deklaracija 18 metų birželio mėnesį, kuri atsižvelgia į 60 metų e, priešiškus santykius tarp Eritėjos ir Etiopijos. Ministras pirmininkas Ahmedabei gavo Nobelio taikos premiją už priešiškumo veikimą ir mm, Mogherini e, pavadino taikos deklaraciją istoriniu žingsniu, kuris nutiesė kelią sustiprintam regioniniam bendradarbiavimui ir stabilumui Afrikos šalyje. Jis teigia, kad ES yra pasirengusi mobilizuoti paramą, kuri reikalinga mm, normalizuoti santykiams ir e, kurti santykius tarp Etiopijos ir Eritrėjos ir tai paskatinti regioninį bendradarbiavimą. Būtent tai mes ir darome ir toliau stengsimės daryti ir kitose pasaulio vietose, tiek Balkanuose, tiek kitur. Tai yra tiesti kelius po konfliktų, e, siekti, kad e, žmonės tikrintų stiprinti tarpusavį ryšius ir ekonominį bendradarbiavimą. Taigi, skatiname, kad Eritrėjas įsvertų e, kaiminėms šalims ir 13 metais Eritrėja pasirašė trišalį susitarimą su Etiopija ir Somaliu. Mm, taip pat ir mm, vadovų susitikimas 20 sausį. Taigi e, santykiai su Sudanu pagerėjo ir 19 metais Eritrėja su jo mm, pasirašė gynybos bendradarbiavimą. Taip pat 18 e, metų gruodžio mėnesį artėja e, e, prisijungė su prie e, Afrikos šalių susitarimo Džibutėje taip pat buvo sutarta dėl naujo bendradarbiavimo etapo ir dėl dvišalių klausimų sprendimo, bet čia kol kas dar yra atsiliekama. O kai dėl ES, tai mes ten dalyvaujame, mes dirbame srityje nuo jos nepriklausomybės paskelbimo. Kartais e, buvo sunkumų, bet bendradarbiavimas tikrai atvėrė kelius naujam konstruktyvesniam bendradarbiavimui. 19 metais vyko du politinio dialogo susitikimai Asmaroje, kur mes aptarėme migraciją, žmogaus teisės, regioninius klausimus ir ekonominės reformas. Tai buvo puikia galimybė išsakyti savo žinę ir taip pat skatinti atvirumą ir e, signalizuoti paramą reformoms, kurios yra reikalingos e, demobilizuotim nacionalinę tarnybą, mes skatiname juos bendradarbiauti ir jie patikė mums komunikatą apie nacionalinę tarnybą. Be to, ES specialusis atstovas žmogaus teisėms Ivan Gilimo e, susitiko su ministru pirmininku ir prezidentu. Na, pagal ir tai yra superministras, jis yra vienintelis užsienio e, e, atstovas, kuris turi teisę turėti prieigą prie informacijos Asmaroje. Kitas susitikimas yra numatytas Ženevoje. Mes matome, kad e, Eritėja dalyvauja periodinėse peržiūrose nuo 18 metų gruodžio ir ji gavo daugiau kaip šimtą rekomendacijų, ką jį privalo įgyvendinti, e, pavyzdžiui, e, civilin, piliečių e, socialinės teisės, tai yra atsisakyti mirties bausmės, skatinti piliečių teisės. Na, tai yra dvigubo kelio procesas, mes manome, kad tai leidžia mums konkrečių bendradarbiauti. E, Ertė taip pat, e, atrodo, yra atviresnė, yra pasirengusi platesniam bendradarbiavimui, valdysenos klausimais, taip pat e, teis, atlikti teisingumo reformą. Teismų reforma, mes, es institucijos, valstybės narės, visi sutarėme, kad reikia padėti Eritrėjai reformuoti savo nacionalinę tarnybą, gerbti žmogus teisės ir sukurti ekonominį pagrindą, kuris reikalingas rytėjai, kurti darbo vietas ir pritraukti investicijas, skatinti e, konkurenciją, kuriant jos ekonomiką. Mes e, sutinkame dėl šitų tikslų ir geriausia ir vienintelė galimybė skatinti pokyčius, nors e, tai yra konstruktyvaus dalyvavimo politika, kurią mes vykdome, na, pasitraukti iš ten nepadės Eritrijos žmonėms ir netitiks mūsų e, interesų užtikrinti, kad būtų klestinti ir stabili Afrika. Ir mes manome, kad bendarbiavimas Eritrijoje atitinka ir mūsų interesus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį paskutiniam kalbėtojui tiksliau kalbėtojai, tai ponia Leticija Bader, e, kuri yra e, vyresnioji žmogaus teisų e, stebėjimo organizacijos tyrėja, atsakinga už Afriką. Ačiū. Dėkuoju, kad pakvietėt mus pakalbėti apie žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Žinoma, dabar pats laikas tai daryti, turint omenyje, kad Europos komisija kuria naujus didelio masto vystimosi projektus ir mm, taip gali padėti išardyti priverstinio darbo sistemą. Šios šalies programa susijusi su priverstiniu darbu yra be precedentinio masto, unikali ir tikiuosi, kad mes dar Pereisime prie techninių su projektu susijusių klausimų. 2016-2017 metais Europos parlamentas apžvelgė žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje ir 2018 metais e, Liepos mėnesį, kai buvo pasirašytas taikos susitarimas tarp Etijopijos ir Eritrėjos, atsirado didelė viltis, kad pagaliau padės ištaisyti žmogaus teisų padėtį. Po pusantrų metų e, tos e, viltis e, žlugo. Iš tikrųjų sudėtinga dirbti su Eritreja ir tokių sunkumų ES šiame darbe patiria daugiau nei dešimtmetį, mm, skirdama tam prioritetą. Akivaizdu, kad dėl darbo su Eritrėja komisija e, gali susidurti su daugeliu žmogaus e, teisų srities e, problemų. Nuo 1995 metų visi Eritrėjos piliečiai privalo 18 mėnesių dirbti nacionalinės tarnybos labui ir uh, visi piliečiai nuo 18 iki 40 metų, e, kai kurie jaunesni, kai kurie vyresni, ilgiau verčiami e, dirbti valstybei, netgi dešimtmečius kartais, kai e, kurie yra šaukiami į valstybės tarnybą, pavyzdžiui, mokytojai dirba tokį priverstinį darbą dešimtmečiais ir E, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, galėtų būti e, valstybinės statybos bendrovės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, niekas neturi pasirinkimo, nežino, kur jie bus paskirstyti šalyje, dirbti. Uh, Nesvarbu, e, koks yra asmens e, gyvenimas, šeimos gyvenimas, jis bus paskirstytas, bet e, problemų kyla ne tik dėl tos tarnybos trukmės, jų kyla ir dėl įvairių pažeidimų toje tarnyboje. Pavyzdžiui, 2014 metais pasirodė ataskaitoje, at, ataskaita, kurioje buvo kalbama apie žmonės, kurie buvo įdarbinti kasybos sektoriuje. Tai sektorius, kuris labai svarbus ir jame darbo sąlygos yra pasibaisėtinos, trūksta maisto. Yra kitų problemų. Žmonės, kuriems pavyko pabėgti iš šios šalies, pasakojo, mm, kaip baisu e, gyventi šioje šalyje. Vienas e, iš tų asmenų buvo įkalintas dėl to, kad išėjo iš kasyklos į e, savo senelio laidotuves. Taip pat raginu Europos parlamento narius atkreipti dėmesį į ankstesnę žmogaus teisų stebėsinos ataskaitą dėl Eritrėjos ir dėl bendradarbiavimo su ją. 2019 metais vertinome nacionalinės tarnybos poveikį vidurinio švietimo, vidurinio įsilavinimo sektoriui. Kodėl būtent jam? Todėl, kad paskutiniai, tai yra vidurinės mokyklos metai, yra metai, kai moksleiviai, kai kurie iš jų dar yra vaikai, atlieka karinę tarnybą. Taigi e, tai e, privalomas priverstinis šaukimas į karinę tarnybą e, netgi vaikų ir vėliau jie perina į nacionalinę tarnybą arba toliau tęsia karinę tarnybą. Ir Pagal turimus duomenis daugiau nei 16 tūkstančių moksleivių perėjo į karinę arba nacionalinę tarnybą po mokyklos. Mes kalbėjome su įvairiais e, mokytojais e, ir e, situacija šiek tiek keičiasi, nes jiems pradėtas mokėti atlyginimas, bet vis dar per mažai, kad būtų galima tinkamai gyventi, tų lėšų trūksta, bet to vyriausybė taiko įvairias kontrolės priemonės yra įvairių kitų spaudimo priemonių, ypač tiems žmonėms, kurie bando pabėgti iš šios šalies daugeliui e, priverstinių darbuotojų e, tai vienintelė išeitis, e, bet jeigu jie bus sugauti, jiems grėsia įkalinimas. Pavyzdžiui, vienas mokytojas praleido 12 metų nacionalinėje tarnyboje ir nusprendė pabėgti iš šalies. Jis buvo sugautas 6 mėnesius laikomas požeminėse patalpose. Ir jam padėjo išgyventi tik tai, kad jis skaitė kitiems įkalintiems asmenims ir e, tik tuo met jis galėjo normaliai kvėpuoti, nebūdamas po žemę. Taigi Taip, tai yra tam tikra užimtumo forma, turint omenyje sudėtingas ekonominės aplinkybės, bet vyriausybė taiko pernelik griežtas represijų priemonės prieš savo piliečius. Kol kas nematome jokių įrodymų, kad vyriausybė siektų sukurti įprastą valstybės tarnybą. Piliečiai negali sakyti savo nuomonės, nėra pilietinės visuomenės, nėra nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Jos visos buvo uždarytos 2001 metais, vyriausybė atsisako renkti rinkimus e, ir e, laikinasis teisės aktų leidėjas nėra susirinkęs nei vieną posėdį nuo 2002 metų. Prieš e, dviejus metus gavome duomenų apie tai, kad Eritrėjoje yra politinių kalinių mokyklos ir e, e, tie e, asmenys yra laikomi dėl savo politinių pažiūrų, tarp jų yra aukšto lygio politikų, žurnalistų, švedų kilmės Eritrėjos žurnalistas, tarp jų, kuris buvo įkalintas 2001 metais, Siham Ali Abdul buvusio informacijos ministro e, dukra, kuri buvo areštuota būdama 15 metų ir kalinama pastarosius septynerius metus. Es e, teigia, kad e, į savo politinę darbo tvarkę pirmenybės tvarka įtraukia šiuos klausimus, bet atrodo, kad šios tendencijos neatslūksta ir po taikos sustarimo sudarimo vyriausybė areštavo e, buvusi ministrą, kuris ragino gyventi reformas, apie jį po to nieko e, negirdėti. Be to, e, Es žino, kad viena iš jos partnerių, viena iš organizacijų partnerių turėjo pasitraukti iš šios šalies ir nebevykdo ten veiklos. Be to, vyriausybė perėmė svarbes e, religinės mokyklas e, konfiskavo e, didelę katalikų bažnyčios turto dalį. Nu, kokių alternatyvų yra Eritrėjos piliečiams? Vienintelė uh, pabėgti iš šalies ir kas mėnesį šalį palieka tūkstančiai žmonių. 10 procentų gyventojų e, iš tikrųjų sunku įvertinti, nes E, surašymo Eritrėjoje nėra buvę, bet e, manoma, kad maždaug 10 procentų Eritrėjos piliečių yra šiuo metu išvykę iš šalies. Ir nuolat kalbama apie tai, e, kad kaip buvo iki taiko susitarimo ir kaip buvo po jo sudarimo, bet kuriuo atveju visuomet kalbama apie ribojamą laisvę, apie pasirinkimo neturėjimą ir apie išeities neturėjimą tik išvykti iš šalies, pabėgti iš šalies. Ir um, faktiškai um, E, remiant vieną iš daugiausia problemų keliančių sektorių, e, tik palaikomas toks priverstinis darbas. Jas turėtų e, imtis ryštingesnių veiksmų, siekdama užtikrinti, kad neprisidėtų prie tokios baisios priverstinio darbo sistemos. Be to, es neturėtų pasikliauti Eritrėjos vyriausybę, kuri ir anksčiau buvo įsipareigojusi es, pavyzdžiui, dėl nacionalinės tarnybos 2015 metais tiesiai pareigų įsipareigojimai nebuvo įvykdyti. Reikia nepriklausomų saugiklių. Reikia ir reformų, bet kai kurios reformos yra um, tiesiog e, Eritrejos vyriausybės politinės valios klausimas. Nėra jokios konstitucijos, kuri veiktų, nėra parlamentų, kuris e, susirinktų ir um, netgi um, politinių kalinių giminaičiai niekaip negali sužinoti apie savo. Um, įkalintų e, giminių e, likimą. Reikia dėti kuo daugiau pastangų, kad būtų reformuojama nacionalinė tarnyba, raginant vyriausybę kurti darbo vietas ne nacionalinės tarnybos pagrindu. Yra vienas projektas, kuris eina šią linkmę ir um, tai byloja apie tam tikrus vyriausybės įsipareigojimus. Taip pat reikia demobilizuoti asmenys, kurie tarnauja ilgiau nei penkerius metus. Ir trijos piliečiai nusipelno būti laisvi, jie turi teisę, kad jų teisės būtų apsaugotos ir jiems reikia tarptautinio pripažinimo, kad būtų gerinamas piliečių gyvenimas. Manau, kad e, bet kokia parama, kurią galėtume skirti Eritrėjos piliečiams, nebus užmiršta. Ačiū. Ačiū, Liupo. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. E, visi jūsų pasisakymai buvo labai prasmingi. Dabar atrodo sulauksime klausimų iš mūsų komiteto narių. E, Mišel Rivazy, Žaliųjų frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už jūsų pasisakymus. Na, vis dėlto atsižvelginti visas diskusijas e, e, apie tai, kaip Europa padeda kai kurioms šalims. Na, jūs žinote, aš jau gruodžio mėnesį uždaviau klausimą, norėjau, kad mums paaiškintų, kaip Europos pagalba Ir čia noriu pasakyti, mm, kad Europos komisija, kaip kalbėjo, kaip mes giname Europos vertybės ir kaip mm, šitą pagalbą, kur buvo 20 milijonų eurų, aš tai e, primenu, kad tai buvo. Ir mm, ankstesnio komisijos nario atsakymas buvo, taip tiksliau nebuvo tikslus, Taip pat mm, ir į antrąjį klausimą mano, e, į mano klausimą nebuvo atsakyti, aišku, e, tik tai sakėm raštu, kad taip yra 20 milijonų e, eurų mm, tiesiog paremontuoti kelią ir tiek pinigų yra skirta tik tai greikelio e, remontai, bet paskui straipsnis New York, New York Times, kad nėra biuro e, Eritrejoje, jūs tiesiog nesekate, kas ten vyksta, bet jūs tiesiog gavote medžiagą ir jūs tiesiog pristatėte vietą. Ir kai užduodam klausimą, kiek darbuotojų kas kam dirba ir gynybos ministerija, kas dirba ir ar tai yra įmonės tiesiogiai susijusias su vyriausybė, kiek atlyginimą gauna ir jokio atsakymo. Čia jūs sakot, kad ginate Europos vertybės ir ką mes sužinom, kad yra 20 e, milijonų, paskui dar 60 milijonų ir 80 milijonų iš to kelio ir kelių remontui. Na, tvarkoju, aš klausiu ir klausiu ir klausiu ir aš e, nieko nesulaukiu. Galiausiai e, buvo susi, susitikimas ir pasakyta, kad negalim pateikti atsakymą, nes negalim klausti darbuotojų, negalim pateikti informacijos apie atlyginimus, nes e, negalim nieko daryti, tai kas čia yra, ką reiškia, ką veikia komisija. Ir dabar kalbam apie dvigubą po, požiūrį, Tai yra naujas terminas, tai dygbas požiūris ir jūs e, manot, kad mes parlamento nariai lyg ir mūsų neklausė, mes irgi norim atsakyti tokius klausimus, kai yra politinės šalis ir taip pat yra besvystančios šalis, ne, bet politinės partijos. Na, aš vėlgi susitikau su komisijos nariu, kuris man sakė, kad reikia e, surenkti susitikimą su e, NPO ir kas atstovauja e, Europos savo žmogus teisės, nes Europa gina žmogus teisės. Ką sako mūsų biuro atstovas? Jis sako, kad diskusijos dėl politinių e, kalinių nepasiekė kas pažangos, atstovas atsisakė e, diskutuoti, neturi konkrečių politinių kalinių priežasčių, pavardžių atsiprašau, ir jis tik tai susitiko su diskutuoti apie nacionalinę tarnybą, bet nebuvo kalbama apie socialinį ekonominį e, rezultatą, apie šitą pažangą. Tai reiškia, kad tokios pažangos nebuvo. Ir e, jungtinių tautų e, atstovai stebi padėti, žmogus teisų padėti, na, bet nėra atskiro žmogus jungtinių tautų atstovo ir tiesiog vyksta parengėmieji darbai įvairiose ministerijose, bet tai neįtraukia jungtinių tautų. Ir trėja dirba su jungtinėmis tautomis, bet e, nieko nėra konkretaus pasiūlyta. Ir ką galim pasakyti apie žmogus teisės. Ir NVO taip pat sako, kad e, vėlgi yra katalikų bažnyčia, kuri turėjo ligoninės, bet e, dabartinė vyriausybė viską uždarė. Ir mes, ES nariai, mes esam politikai, tai kaip galima pritarti, kaip galima įtikinti žmonės, kad Europos Sąjunga nepadeda šitai diktatūrai, nes e, per šito kelio tiesimą mes padedame diktatorių diktatūrams. Tai tas pats, kas mes padėtume Šiaurės Korejai, be jokių sąlygų, nes nebuvo jokios pažangos žmogus teisų srity ir dabar yra, galim pasakyti, kad e, padėti žmogus teisų blogėja. Pažiūrėkime, kad E, katalikų bažnyčia užtikrino sveikatos paslaugas tam tikrose teritorijose ir viską tai buvo panaikinta. Ir norit pasakyti, kad mes, statydami, tiesdami šitą kelią, nepadėjom Eritrėjai, bet mes padėjom vyriausybei. Ir mes, kaip parlamento nariai, negalim tam pritarti. Dėl to aš kreipiuosi į komisijos narį, dėl to aš ir siūliu misiją. Kodėl siūliu misiją? Todėl, kad yra dvi tokios hipotezės. Arba m, mm, vyriausybę atsisako susitikti su parlamento nariais ir čia galim pasakyti, kad iš vienos pusės jie priima ES pinigus, bet iš kitos pusės atsisako parlamentinė misija vykdyti, nes labai įdomu, tai naudinga. Tai tuomet galima atimti visą pagalbą. Arba jie pritarė ir mes, kaip Europos parlamento nariai, e, užtikriname, kad aišku, visi vizitai yra vyriausybinė, mes galim e, vykti į vietą ir patikrinti ir taip toliau tai bus pirmoji misija, tarptautinė misija e, Eritrėjos teigmenių. Tai leistų e, tiesiog pasižiūrėti, kokia yra padėtis. O dabar, e, na tai yra nepriimtina parlamento nariams, kaip NVO, pavyzdžiui, iš Niderlandų užsipuolė komisiją ir mus ir pasakė, kad e, žiūrėkit, mes teikiam pagalbą, ten yra privestinis darbas ir e, aš peržiūrėjau techninius e, dokumentus, kur yra pasakyta, 30 procentų darbuotojų yra iš armijos, jiems nėra mokama atlyginima. Na, aš manau, kad politinių požiūrį tai yra nepriimtina. Dėkui. Renijų frakcija. Dėkoju, turiu klausimą, keletų klausimų komisijai. Na, visų pirma, dėl e, kelių būklės gerinimo. Na, klausimas, e, tai iš esmės, kodėl e, kinai tuo nesidomi, nes jie viską dirba Afrikoje. Antras dalykas, na, jūs kalbėjote, jūs pri, pristatėte kelis mm, kalbėtojus, tai yra bendradarbiavimas Raudonojusios jūros regione ir taip toliau, UNOPS. Ir kai kalbam apie tarptautinę darbo organizaciją, aš žinau, kad e, anksčiau, bet nežinau, ar dabar taip yra, šita organizacija turėjo programą remti projektus, e, kur yra e, reikalaujama, kur, kur reikia daug mm, darbo rankų, taigi darbo jėgos. Na ir jie, turėdami tokią patirtį, jie galėtų irgi įsijungti į tokius darbus ir ar komisija kreipiasi į tarptautinę darbo organizaciją, taip ar ne. Ir trečias dalykas, išklausęs Mišelį Basį pasisakymą, na, aš manau, kad politinės problemos ir taip pat išklausęs ir NBO e, atstovą yra užduodami klausimai, taigi reikėtų e, galbūt surenkti faktų nustatymo misiją, nes kai nėra dialogo, yra problemų, nes galiausiai reikėtų kažką daryti ir paskutinis klausimus, klausimas po šitų pastabų. Ar jūs galvojate apie B planą komisiją? Jeigu šitas e, projektas nepavyktų, kokios būtų alternatyvos? Ar jūs turit, turit garantijų, kad galbūt jūs čia negalite išsakyti, gal būti. Na, bet jeigu Eritrėjos e, vyriausybė kažko, kažko atsisakytų, tai ar yra kažkokia slapta diplomatija ir e, kaip ES galėtų tai paaiškinti ir paviešinti. Uh, Dėkui. Pone pirmininkė, labai ačiū. E, dėkoju, dėkoju už tuos balsus. Ir aš tikrai e, žinau ir daug ką galvoju. Aš pažįstu Afrikos šalis, dėl to, kad e, tai buvo susijęs su mano ankstesniu darbu, aš noriu pasakyti aiškiai, kad šimtų procentų, kaip dažnai, nesutinku su e, žaliaisiais ir šį kartą su ponė Indikazė visiškai sutinku. Dėkoju visiems jums už e, rengiamus teisės aktus ir, ir klau, dokumentus, ponai Lėtysiai pat, dar taip. Tai tiesa, kas vyka Eritrejoje, taip mes susidūrėme su tokiu dalyku, kur yra emanacija to, kas neturėtų vykti ir kaip neturėtų būti. Na, mano, mm, ai, glaudus ryšiai ne vien tik tai su katalikų bažnyčia, bet ir su kitomis bažnyčiomis ir Škotijos bažnyčia ir e, visomis, kurios veikia šitame regione, labai nes, nesaugiame regione, kur sunkiausia pat patekti. Mm, tai būtent jie pasiekia tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ir mm, būtent jie pasiekia tuos vargingiausius. Ir visų pirma, teikia, bažnyčios teikia mm, medicinę pagalbą, kas buvo Eritrijoje už, uždrausta. Na tai ir kas iš to, kad baigėsi karas, nes daugiau žmonių miršta dėl to, kad trūksta pagrindinės e, esminės medicinos pagalbos, negu miršta nuo bombų. Būtent taip yra Eritrejoje. Ir katalikos bažnyčia veikia šitoje srityje, bet ir ne tik tai, ir misionieriai užtikrino pradinį, pradinį mokymą, pradinį švietimą vaikams, tai taip pat buvo brutaliai nutraukta, nes tai buvo suderinti ryšiai švietimas, medicinos pagalba, o taip pat ir humanitarinė pagalba e, teikiant pagrindinę pagalbą, kuri yra susijęs su išgyvenimu. Bet tai visa buvo sustabdyta ir ponia yra teisi. Reikia e, vykti, surenti misiją ir būtent remiantis katalikų bažnyčios patirtimi vykti į tas konkrečias vietas ir pažiūrėti, kaip veikia vyriausybė. Būtent tai pirmas dalykas. Ir ponė pirmininkė, dėkoju, kad šiandien surengėte tą diskusiją, nes taip pat ir sinekvanon, nu, tai yra e, susijęs su kiekvienos šalies vystimus ir e, pradžioje sąjungos pagalba buvo tikrai gera. Ūkio vystimasi tai buvo teisybė, bet dabar reikia tik, tikrinti, kaip sakė ponė Rivasi, nes yra e, ne vien tik tai keliai, bet yra didžiulės e, lėšos ir ten, kur kuo daugiau e, lėšų, tuo daugiau yra neteisingumo ir korupcijos tokiuose šalise. E, Ir būtent ES tikrai turėtų atsižvelgti, nes ir pagrindinės e, žmogus teisės, kaip, pavyzdžiui, priversinis darbas. Tai ir, e, ponė pirminkė, tai tikrai gerai, kad kalbam apie Eritreją, nes netrukus sustiksim su komi, e, ponė Juripilainen, komisijos nare. Ir, mm, kaip žadėję, bus pristatyta nauja strategija Afrikai ir reikia būtent apie tai, apie šitą elementą, kalbant apie naują strategiją aptarti. Kaip iš naujo peržiūrėti šitos klausimus pagarbą žmogaus teisėms, veiksmus būtent šitose šalise, kur kurios vystosi. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, taip pat reikėtų tai įtraukti. Ir e, skėrių, e, skėriai artėja prie artėjos ir jie paveiks tikrai žmonės, bet e, nuo to nukentės labiausiai žmonės, varg, vargingi žmonės. žmonės Ir mes, kaip Europos Sąjunga, gindamas savo vertybės, irgi turėtų tai atsižvelgti. Baigdama norėčiau pasakyti porą dalykų. Kaip teisingai pasakė ponė Leticija Bader, tai yra e, tyrimas, koks yra procesas, tai yra priverstinis e, vergų darbas, tai ar tai yra migracijos priežastis ir tai, kad mes Europoje turim problemų. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie strategiją, apie tai irgi reikėtų pakalbėti, taip pat yra priekybo žmonėmis klausimas. Ir jeigu e, šitie klausimai reikia ir naujos strategijos, mes tikrai peržiūrė, turim peržiūrėti savo peržiū, požiūrį ir mes turim tikrai būti griežti. Dėkui, ponė Rivazi, aš manau, kad tik misija yra geriausias problemų sprendimo būdas. Uh, Dėkoju. Ponas Mekan. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad uh, gal egzistuoja šiokio tokio nesusipratimo uh, ir aš apie tai komisijos paklausiu. Mesgi čia diskutuojame ne apie tai, ar tas kelių projektas yra geras, uh, ar, ar blogas. E, mes kalbame apie tai, kad šiame protekste e, žmogaus teisų padėtis e, yra gera ar bloga. Ir galbūt kalbant apie darbuotojų teisės, reikėtų šiuo atveju jas labiau akcentuosi. Akcentuoti. Jūs minėjote, kad šiame projekte jūs nefinansuojate darbo jėgos. Bet e, iš tikrųjų, <laughs> jeigu kalbame apie vergų darbą, tai galite įsivaizduoti šimtus vergų, <laughs> kurių darbo nereikia finansuoti, nes jiems nieko nemokama. E, Europos patikos fondas Afrikoje parengė techninį dokumentą kur sakoma, kad šie veiksmai tiesiai reaguoja į tam tikrus dalykus ir atitinka 8 ir 9 tvaraus vystimos tikslus. E, aštuntasis yra tiesiogiai susijęs su uh, uh, padaraus darbo reikalavimais, tinkamo darbo reikalavimais. Na ir dar yra kitų dalykų šiame dokumente. Čia rašoma, kad e, darbininkai e, neturi pakankamos kvalifikacijos, kad e, reikia daugiau dėmesio tam skirti, bet nekalbama apie priverstinį darbą. Galbūt kažkur čia vis tiek reikėtų surasti vietos žodžiams apie žmogaus teisės. Tai aš tik noriu paklausyti, kodėl jūs ne visą situaciją bandote atspindėti, bet tik tai dalį jos. Socialdemokratų frakcija. Dėkoju už situacijos e, pristatymą. Norėčiau padėkoti Human Rights Watch atstoviai už aišku pareiškimą apie žmogaus teisų padėtį Europos e, Sąjunga yra atsidūrusi, e, susidūrusi su dilema. Eritrėjoje dešimtmečius matėme priespaudo situaciją, represijas ir e, stengiamės bent šiek tiek pagerinti žmogaus teisę situaciją. Eritrėjoje dirbdami su AKR šalimis per pastaruosius E, keletą metų stengiamės pasiekti, kad e, švedų kilmės žurnalistas būtų e, išleistas iš kalėjimo, bet konkrečių žingsnių žmogaus teisė padėti gerinant nebuvo padaryta. Komisija be Europos parlamento dalyvavimo e, dirba su Eritreja ir su regionu e, kad e, galima būtų užtikrinti atsinaujinančios energetikos prieinamumą, buvo e, keletas projektų įvykdyta, atsinaujinanti energetika yra geras dalykas žmonėms, bent jau taip komisija sakė, na, galų gale eventualiai paaiškėjo, kad tai dar vienas vyriausybės projektas. O kalbant apie kelius, tai žinoma, Etijopija yra suinteresuota šiuo klausimu. Per Eritrėją Etijopija nori turėti gerą susisiekimą su jų, su jų pakrante. Savai mes suprantama, kad tai turi būti daroma dalyvaujant vyriausybei e, su NVO piliečių visuomenės parama. Ir mes, nepaisant to, e, kokia silpna ta pilietinė visuomenė yra, turime dirbti drauge, spausdami vyriausybę. Aišku, ta parama, ta pagalba turi būti teikiama e, su tam tikromis sąlygomis. Ir mes e, turime siekti, kad kiek galima būtų daugiau, e, galima nuveikti žmogaus teisų labui ir dirbti draugė su Etijopija. Prieš porą metų mes e, raginome e, kai kurios klausimus spręsti e, užimant atsargę susilaikymo poziciją. Egzistuoja planas, kuris leistų mūsų delegacijai dirbti draugę su Eritrijos vyriausybė, su AKR, su uh, E, Etijopija. E, per e, kotonų susitarimą daug prisėdame prie demokratijos, prie rinkimų organizavimo ir taip toliau. Ir parlamentas be jokios abejonės turi pasinuoti visomis priemonėmis, kad padėtis pagerėtų. Mūsų labai aiški žinia turi būti, kad nebendradarbiausime su vyriausybė, kuri pažeidinėja žmogaus teisės, uh, turime aiškiai pasakyti, kad e, humanitarinė pagalba e, reikalauja tokios padėties, kur e, gerbiamos žmogaus teisės. Ne, nu, tas pats pasakytina, kovojant apie kovą su skirių ant plūdžiais. Na, aš kaip švedas be jokios abejonės esu susipažinęs su padėtim Eritrėjoje. Bet ir aš pats turiu e, panašų klausimą kaip e, ponė Rivasi ar ponas Görens, e, kuris yra susijęs su dviejų krypčių politika. Ir klausimas iš esmės toksai, ar jūsų vertinimu ši politika yra veiksminga ar ne? Ar nereikia tam tikro termino, už kurio jau reiktų pereiti prie B plano? Mūsų komitetas būkštauja dėl to, kad reikia įvertinti, kas vyksta ir kad reiktų apsispręsti, ar toliau dirbti šią linksmę. Dėkoju komisijai, dėkoju visiems komiteto nariams e, ir paskui, žinoma, galėsiu suteikti žodį e, atsakyti į klausimus. Na, o dabar žodį Sandra Kramer. Dėkoju, pirmininkė, ačiū už galimybę pasi, pasisakyti, e, sako Defka atstovė. E, iš tikrųjų e, ir e, sausio ir vasario mėnesiais mes jau dalyvavome posėdžiuose e, šią pačią temą. Labai gerai, kad palaikome šį dialogą. Išgirdome labai įdomių ir gerų pastabų ir norėčiau prie kai kurių iš jų sugrįžti. Ką daro Kinija? Kinija veikia, vykdo keletą nedidelių kelių procesų, bet atrodo, juos labiausiai domina kalnakasyba. Ta mes aiškiausiai matome. Taigi jie ten veikia. E, dėkoju taip pat už galimybę e, šiek tiek e, pasakyti apie TDO. Mes palaikome su šia organizacija kontaktą nuo pereitų metų ir Eritrėja su TDO diskutuoja dėl darbo, e, darbuotojų teisių ir darbo sąlygų. E, pereitais metais e, Eritrėja pasirašė vaiko apsaugos konvenciją, kuri šiais metais birželį turėtų įsigalioti. Ir tas darbas toliau vyksta. Dėl e, galimos misijos, jeigu pirmininkė taip sugalvotumėte ir elgtis, mes žinoma prisidėsime e, e, ir kad ji įvyktų. Dėl B plano ar alternatyvų. Taip iš tikrųjų su Eritrėjos vyriausybė apie tai kalbame ir kaip savo pradinėse pastabose sakiau, mes labai aiškiai sakome, kad jeigu viskas tęsis kaip dabar, tai mums yra nepriimtina. Mes tą aiškiai pasakėme, E, egzistuoja alternatyvas ir aš manau, kad iš tikrųjų galime apie tai bus kalbėti, kai e, reikalai šiek tiek paaiškės. Na tai apsiribosiu tuo. Dėkui. Okay, uh, thank you. Uh, then... Ačiū. Dabar uh, žodis direktoriui Raineriui Fraunfeldui. Ačiū. Dar kartą dėkuoju už galimybę sudalyvauti šioje diskusijoje. Visos pastabos labai svarbios. Apskritai, kalbant e, apie bendradarbiavimą, išiškėja du dalykai. E, pirmiausia, tai korupcija ir e, UNOPS, dalyvaudama šiame projekte, turi užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų lėšos būtų apsaugotos, kad jos nebūtų nukreipiamos kitur, ne tam, kam jos yra skirtos. Ir ES savo įnašus padaro per UNOPS. Kitas aspektas - tai labai siauras UNOPS vaidmuo. Tai viena iš daugelio specializuotų jungtinių tautų organizacijų ir jungtinių tautų organizacija pati viena pagrindinių tarptautinių organizacijų, kuri dirba Eritrejoje, skatina dialogą, siekdama dėkti pokyčius, aktyviau dirbti. Po kelių savaičių balandžio 9-10 dienomis yra numatyta konferencija Nairobija, dalyvaujant tarptautiniai darbo organizacijai ir visoms jungtinių tautų organizacijos dalims, kurios oficialiai vykdo veiklą Eritrėjoje. Be to prieš 3-4 mėnesius E, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotoja ponia Mohamed lankėsi Eritrėjoje e, ir e, ragina Eritrėjos vyriausybę toliau tęsti bendradarbiavimą su Junktinių tautų organizacija, leisti jai padėti gyvenant reformas. Žinoma, visa tai vyksta labai lietai. Bet vyksta daug bendradarbiavimo veiksmų, kol kas rezultatų mažai sulaukta. Ir um, be um, techninių UNOPS įgaliojimų susijusių su pirkimais ir projektų organizavimu Junktinių tautų organizacija uh, labai suinteresuota dirbti šiame regione mm, kartu su partneriais, uh, daryti teigiamą poveikį padėčiai Eritrėjoje. Ačiū. Dėkuoju direktoriau. Dabar dar um, suteiksiu žodį Leticijai e, Baltar. Prašom. Ačiū. Paminėsiu kelius aspektus, kaip e, ką tik e, buvo paminėta, kad rezultatų daug nesulaukta. Manau, kad komisija netrukus parlamentui turėtų papasakoti konkrečiau apie lyginamosius e, rodiklius. Žinau, kad tai nėra populiari savoka Eritrėjos kontekste, bet ir kaip, e, e, kad ir kaip juos pavadintume, vis tiek laukiame tam tikrų konkrečių įrodymų arba rodiklių, ties kuriais komisija dirbs toliau. Taip pat Svarbu e, pabrėžti tai, kad vyriausybė jau kūrė darbo vietas e, už nacionalinės tarnybos sistemos ribų. Žinoma, tai e, nėra e, masiškai daroma, kol kas e, turime nedaug duomenų apie tokias išorės darbo vietas, bet tai jau yra tam tikras konkretus žingsnis, kuriant politinę ir pilietinę erdvę. Dar dėl TDO, ko gero rekomenduočiau parlamentui tiesiogiai su ją susisiekti. TDO taip pat yra nustačiusi, kad Eritreja yra pažeidusi dvi darbo konvencijas. Ir kaip suprantu, e, kol kas e, bendratarbiaujama ne tik dėl priverstinio darbo konvencijos ir manau, kad parlamentas galėtų įsimiau įsiaiškinti, kaip yra. Ačiū. E, dar žodis. Lotar Jaškė. Labai ačiū. Na, poniai Rivasi, viena e, pastaba dėl žmogaus teisų, dialogas dėl žmogaus teisų. Tai yra susitikimas. Na, ponas Gilmar lab, gana pozityviai mm, apie tai atsiliepė ir jis sako, kad yra interesas, mes norime tęsti šitą dialogą. Tai yra tiesa ir jūs esate teisi režimas tikrai neapleis, nesisakys nacionalinės tarnybos sistemos, na, bet ponas Kilmar sako, kad negalime to laukti. Dialogas vyksta, aišku, užtrunka šiek tiek laiko, vyksta keitimasis informacijoje ir jis taip pat nėra visiškai patenkintas, jis nori, kad mm, kai kas greitėtų, būtų daroma greičiau, bet taip pat yra supratimas, kad Mm, bet e, reikia laiko tam, kad būtų sukurtas reikalingas pasitikėjimas. Ir šito pagrindu, na, kaip nebebūtų, jis man sudarė tokį įspūdį, kad jis teigiamai išvelgia, jis yra patenkintas, kad e, Asmar nori tęsti darbą. Ir aš tikiuosi, kad ir jūs pritarsit mano e, nuomonį. Na, toliau dėl politinio dialogo negalime laukti, na, greitų rezultatų bet mes tiesiog galim siūsti žinę, mes nu, galim pabrėžti, kaip svarbu yra turėtų, turėti konstituciją, taip reikėtų. E, jūs esate teisi, kodėl nevykdoma konstitucija, kodėl nesilaikoma konstitucijos. Europos parlamentas ir kiti, na, e, mes nuolat siunčiam tą nuolatinę nedidelę žinę, bet mes matome, ir tam tikrą reakciją. Vienas dalykas. Toliau aš asmeniškai, kuris dirbu su kolegomis iš komisijos ir jūs, kuris, kurie dirbate kiekvieną dieną siekdami gerinti sąlygas, na, negalima e, priekaištauti mums, kad mes palaikom diktatūrą. Tai netiesa. Mes neparemėm priverstinio darbo. Na, bet mes dirbam atsižvelgdami į visus tikslus, siekdami po truputį gerinti socialinės ekonominės sąlygas. Mes esame įsitikinę, kad jeigu mes atsisakysim, mes viską apleisim ir sugrįšim po dešimties metų pažiūrėti, kas, kas vyko ar prasidėjo tas perėjimas laikotarpis, tai niekas nepakeis padėties. Reikia kaip tik stiprinti pajėgas mes tiesiog negalime visko atsisakyti, jie tikrai nebus patenkinti, jeigu europiečiai pasitrauks. Na ir linkiu sėkmės e, vizito metu, manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Dėkoju, kad jūs esate atvira ir kad esate pasirengus bendradarbiauti. Okay. Gerai, dėkoju visiems už dalyvavimą. Galiu pažadėti, kad mūsų komitetas ir toliau seks, e, kaip seksis daryti pažangą šioje srityje. Kalbėsime dar apie būsimus komiteto veiksmus susijusius su šiais klausimais. Kol kas tiek šiuo darbo tvarkės punktu. Ačiū.

Gerai, e, taigi prašau sėstis. Okay, then we go on, and we go on to... Kągi, pereikime dabar prie devintojo darbo tvarkės punkto. Tai dabartinės ir busimos ES vystumo bendradarbiavimo galimybės ir uždaviniai bei busima ES ir Afrikos strategija. Tai keitimasis nuomonės už tarptautinę partnerystę atsakinga komisijos narė Juta Urpilainen. Šiek tiek jau vėluojame pagal e, mūsų tvarkaraštį. Uh, Aš sutrumpinsiu savo įžangą, nes visiems bus įdomiau paklausyti komisijos narės ir turėti dar laiko klausimams. Bet e, kai kuriuos aspektus paminėsiu įžangoje. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ES ir Afrikos strategija yra e, tikrai e, tam tikra galimybė kad ši partnerystė būtų plėtojama. Aš galiu priminti, kad vystimosi komitete E, rengiamas pranešimas savo iniciatyva ir bendradarbiaujame šią temą ir su INTA ir AFET komitetais. Kalbant apie darnaus vystimosi tikslus, DVT, turiu pasakyti, kad mums bus įdomu paklausyti komisijos narės. Uh, kad gautume daugiau informacijos apie e, koordinuotus e, veiksmų planus dėl visų 17 tikslų, kaip jie bus įgyvendinami. Kalbant apie DFP, žinoma, e, tai visus dabar domina, tai svarbi aktuali tema. Ir mes taip pat esame labai suinteresuoti ir tai e, įtraukti ir į paskutinį tyčį e, pasiūlymą, bet e, žinoma, didelį nerimą kelia galimas biudžeto mažinimas. Tad manome, kad galbūt reikėtų pagalvoti ir apie atsarginį planą, jeigu susiklostytų tokia situacija, kad jį reikėtų taikyti, kad ir 2021 metais. Bet na, tikėkime, kad sulauksime gerų rezultatų galbūt ketvirtadienį, bet galbūt ketvirtadienį dar ne viskas baigsis. Taip pat norėčiau paminėti vėl parlamento vaidmenį. Šį rytą vaisingai padiskutavome apie iš ankstinį programavimą. Labai svarbu, kad parlamentas jame dalyvautų. Kalbant apie išorės e, finansinių priemonių priežiūrą be kita ko. Taip pat, e, žinoma, reikėtų paminėti e, susitarimą po kotonų, laikotarpį po kotonų susitarimo sudarimo. Ir um, dėrybos turėtų baigtis iki kovo mėnesio. Tai, um, vilties e, suteikianti e, žinia, bet e, nereikėtų pamiršti apie parlamentinį aspektą. Jis turėtų būti įtrauktas į naująjį susitarimą pagrindinių lygmenių. Reikėtų taip pat būtinai stiprinti Afrikos ir ES bendrą parlamentinę asamblėją. O dabar suteiksiu galimybę komisijos nariai pirmą kartą pasirodyti šiame e, komitete. E, buvote paskutinį kartą klausime, e, bet šį kartą tikiuosi mažiau streso jums sukelsime. Prašau. Thank you, Chair. Dėkui pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai. Iš tikrųjų, vos tik prieš keletą mėnesių sėdėjau čia parlamente prieš jūs, prašydama jūsų paramos kaip paskirtoji tarptautinės partnerystės komisijos narė. Dėkoju už man parodytą pasitikėjimą, o šiandieną kalbu jau jums kaip komisijos narė ir kalbam apie tai, kaip e, toliau vystyti tarptautinę partnerystę skirtą tvariam vystimusi. Taigi, dėkui už pasitikėjimą. E, iš tikrųjų, aš per visą kadenciją atsiminsiu tą specialią dieną, tai buvo ypatingų santykių ir bendradarbiavimo pradžia. Ir turint tai galvoj, pabandysiu pateikti Jums keletą arti, e, artimiausių mėnesių prioritetų. Pradėsiu nuo mūsų, e, taip sakant, dvigubo kontinento. Dėkui už Jūsų bendrą entuzijazmą ir e, pasišventimą. Perėti antradienį per plenarnį posėdį Strasbūre. E, negali būti abejonių, kad mūsų partnerystė su Afrika yra e, aukščiausias prioritetas. Pakartosiu, jeigu norime pakeisti partnerystės dinamiką su Afrika, turime pradėti nuo įsiklausimo į Afriką, kaip kad mes su komisijos pirmininkė gruodžio mėnesį ir padarėme per pirmąjį vizitą Afrikoje. Mes turime šiuos naujus santykius kurti drauge žingsnis po žingsnio. E, mes pamatėme e, pilną potencialo jauną kontinentą, kuris patrauklus e, kitoms pasaulio valstybėms. Taigi, vadinasi, reikia pozityvesnio bendradarbiavimo ir iš mūsų pusės. Mes turėtume pradėti nuo Afrikos ir Europos alijansą, siekiant tvarių investicijų ir darbo vietų ir uh, tvarių investicijų strategijos. Nemažai esame pasiekę, dabar reikia tais pasiekimais remtis ir žengti tolyn ir atversti naują mūsų santykių skyrių. Kad to galima būtų pasiekti, Džiaugiuosi, kad visi sutarime, kad mums reikia naujos ir visapimančios strategijos Afrikai ir bendradarbiavimui. 2017 m. išsikelti tikslai išlieka galioti ir dabar. Mums nereikia keisti krypties, reikia labiau susitelkti į rezultatus ir pasimokyti iš to, ką mes pasiekėme. Jūs žinote, e, ir politinių ir techninių lygių mūsų santykiai plėtojasi. Greta pokalbių e, šiame parlamente aš e, diskutavau su užsienio, su vyrai galiotiniu užsienio reikalams ponu Boreliu, su užsienio reikalų ministrais ir kitose forumuose. Žvelgiant į mūsų Afrikos partnerius, e, mes e, žadame 27 e, vasario Etijopijoje susitik, susitiksime mm, dviejų kolegijų lygių ir po to turėsime ir ministrų lygio susitikimą. Šios savaitės ketvirtadienį turėsime konsultaciją su piliečių visuomenės atstovais. E, ši strategija po dviejų savaičių yra įrašyta į e, Europos komisijos darbotvarkę. Ir tada ketiname priimti atitinkamą komunikatą. Ir šiame kontekste ypač svarbu išgirsti jūsų nuomonės. Aš gerbėmėjai parlamento nariai laukiu iš jūsų uh, labai naudingo indėlio. Svarbu e, nuo pat strategijos pradžios iki įgyvendinimo siekti tarp institucinio sutarimo. Žinoma, nepradedame tuščioje vietoje, turime tvirtus pagrindus, kuriais galime remtis. Visų pirma, turime tvaraus vystimosi tikslus ir e, tikslą išgyvendinti skurdą. Nes būtent skurdas, e, skurdu remiasi visos grėsmės, su kuriuom susidurėme, ar tai būtų terorizmo, ar aplinkosauginės grėsmės, ar kita e, Labai svarbu, kad su Afrikos partnerėmis esame sutarę dėl Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo. Drauge esame stipresni, Paryžius pademonstravo, kaip e, bendradarbiavimas po kotonų gali daryti realius pokyčius įmanomais. Mes turime veikti siekdami e, strategiškesnės ir svarbesnės e, AKR ES partnerystės. E, drauge su mūsų vyr dėrybininku ir partneriu iš AKR esame sutarę, kad iki balandžio pabaigos bandysime užbaigti prieš E, pokotonų dėrybas. Taigi techninių lygių iki kovo pabaigos bandysime tai padaryti, politinių lygių iki balandžio pabaigos. Kalbant apie būsimąjį susitarimą, labai aiškiai noriu pasakyti, kad kaip buvusi parlamentarė, manau, kad e, labai svarbus elementas yra demokratinė autorystė Žinoma, e, bandome kiek galima patobulinti šį sustarimą ir galvoju, kad surasime būdų tai pasiekti. Gerbėmiai parlamento nariai, e, politiniai prioritetai turėtų apriepti daugiau negu sienos ir kontinentai. ES žalėsis kursas e, yra ambicinga augimo strategija ir e, didelė galimybė e, pertvarkyti savo ekonomikas ir savo visuomenės drauge su partneriais, užtikrinant tvarų vystimasi. Tam naudosime atitinkamų priemonių krepšelį. Tai numato e, ekologinius alijansus su partneriais, jiems e, pereinant prie e, labiau tvaraus vystimosi. Naujosios Europos bio įvairovės strategijos 2030 kontekste mes draugės su Afrika kursime strategiją užtikrinančią bio įvairovės plėtrą Afrikoje. Kalbant apie finansavimą, naudosime ir esamas, ir būsimas priemonės tiek tvaraus vystimosi, tiek ambicingą e, kaiminystės vystimosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę. Mes bandysime atspindėti tai DFP kad ši priemonė galėtų pradėti veikti. Esu įsitikinusi, kad e, mūsų bendros pastangos susitarti dėl DFP laiku, galbūt iki šios savaitės pabaigoj, bus naudinga tiek e, mūsų piliečiams, e, bet ir mūsų partneriams Afrikoje, Azijoje, Karibų regione ar kur kitur. gerbėmiai komiteto nariai. Aš kaip komisijos nari turiu ir asmeninių prioritetų, e, kurie remiasi mano asmeninė patirtimi. Jie susiję su žmogaus teisėmis e, ir mūsų gebėjimais e, kad visi galėtų prisidėti prie uh, klestinčios ateities, e, mes turime mm, centrinę vietą užleisti jauniems žmonėms, e, suteikti e, daugiau vaidmenų moteriams kaip politiniams lyderiams. Po Pekino deklaracijas prieimimo e, e, Europos komisija ketina patvirtinti ambicingą e, lyčių strategiją. Po to, draugė su kitais komisijos nariais ir vyr įgaliotiniu, parengsime ambicingą veiksmų planą skirtą lyčių lygybei moterys e, turi būti įtraukiamos e, formuojant ateitį, bet taip pat aktyviai dalyvauti ir dabartinėme gyvenime. Taip pat esu įsitikinusi, kad jaunimas daugiau prisidės e, ir dalyvaus sprendimų prieimimo procese. Tam reikia sukurti jiems naujų platformų. Aš ieškau tokių galimybių ir. ir priemonių. E, ir todėl aš labiau dėmesį norėčiau teikti aukštos kokybės švietimui. E, lyčių e, lygybės ir jaunimo E, darbo kryptys bus vienas iš svarbiausių mano kadencijos metu. Gerbiamas ponios ir ponai, apie visą tai aš ir lauksiu diskusijos šiandien. Uh, uh, Dėkuoju komisijos nariu už šitą pasisakymą, o dabar suteikiu žodį koordinatoriams politinių frakcijų koordinatoriams, o paskui po koordinatorių vyksta mm, visų eilinių narių diskusijos. Na ir galbūt e, ketvirtas klausimų ir atsakymų, paskui dar keturi klausimai, vėl atsakymai, tai kad tai būtų labiau interaktyvu. Dabar pirmiausia, Jogi Helpani iš EPP žodis. Dėkuoju, ponė komisijos narė, labai žiūriuosi, kad jūs atvykote pas mus. Na ir uh, Aš e, atsiprašau, kad praėjusią savaitę nedalyvavau susitikime, bet mane apie tai labai detaliai informavo apie jūsų pasisakymą. Na, žinoma, nelengva kiekvieną savaitę pasakyti kažką naujo parlamento nariams. Dėl šitos priežasties aš norėčiau mm, vieną temą pabrėžti. Būtent e, švietimą. E, jūs kalbėjote apie galimybę gauti kokybišką švietimo paslaugą, kad tai yra prioritetas. Na, mes visiškai tam pritarėme, mes visiškai su to sutinkame. Ir jeigu jūs norėtumėte, kad jauni žmonės besivystančiose šalise būtų pažangus, tai švietimas yra pradžia, tai ir dėl to nekyla bejonių. Mane e, stebina tai, kad, kad na, tiesiogiai švietimas nebuvo paminėtas, na, aišku, netiesiogiai, tai yra žmogiškiai resursai, pajėgumai ir taip toliau, bet mano konkretus klausimas būtų toks. Koks, kokia yra komisijos pozicija šiuo klausimu ir dar konkrečiau, kokie tolesni žingsniai bus žengti, kad komisija užtikrintų galimybę gauti švietimą ir paslaugas ir kaip užtikrinti švietimo kokybę, būtent Afrikoje, labai konkrečiai, ne abstrakčiai, bet aš manau, kad mums reikia tokio atsakymų. Labai ačiū. Ačiū. Pulman, mm, SND, e, komisijos narė, sveika atvykus į mūsų komitetą, e, kalbu visų vardų, bet ypač iš SND frakcijos šeimos. Na, tikrai mes labai vertiname jūsų na, asmeninį ir intelektualinį ir emocinį įsipareigojimą atlikti šitą užduotį. Mes pritarėme jūsų prioritetams ir e, STK skurdo mažinimas, E, švietimas, pagrindinis švietimas, na, kad e, vaikai bent jau galėtų eiti e, į mokyklą, tai tada jie galėtų kurti savo visuomenę ir remiantis jaunosios kartos švietimu. Na, bet leiskit man šiek tiek kritiškiau pasisakyti apie tai, kaip mes šiais laikais vykdom darbo tvarkę, na, ne konkrečiai jūs, bet pasirinkimas tarybos e, susitikimui ketvirtadienį ir kyla nerimas, kokius pasiūlymus mes pateiksime Europos tarybai dėl DFP ir mūsų biudžeto. Na, šį rytą išklausėm e, atstovo iš Briselio, to vadinamo think tanko, Ir tikrai e, kolega labai išsilavinęs ir geras specialistas ir buvo pasakyta, kad yra svarbiausi du elementai strategijoje. Vienas tai yra SDG, kitas dalykas mūsų interesai, nes ES nusprendė, e, kad diskusijose būtų daugiau atsižvelgiama interesus. Ir, na, jisai sakė, kad taip, mes radom būdą, kaip tai susijęti, bet turiu pasakyti, kad tai priklauso nuo to, kaip jūs apibrėžite savo interesus, kas tai yra mūsų interesai, trumpau, trumpai. Ar kuo labiau savanaudiškesnis nacionalinis interesas, tai taip labiau sumažins mūsų galimybę veikti, nes tik tai įgalinimas, Afrikos tautų įgalinimas ir galimybę nustatyti savo gairės, kad jie galėtų sustiprinti savo jėgas, padės jiems vykdyti tikslus ir būti mūsų geriausiais e, partneriais ir jie patys galės išspręsti saugumo ir migracijos problemas. Tai ne, nedaroma statant naujas sienas, bet tai daroma per, e, per, per vystimasi ir e, aš norėčiau, kad per ateinančias dienas ir savaitės būtų rasta tinkama pusiausvyrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad komisijos atstovė yra su mumis, tai yra pirmas kartas ir jūs, kaip sakėte, savo įvadė. Na, bet e, kai tai pirmas susitikimas, tai mes norėtume išsiaiškinti, kas bus ateityje už ką atsakingas kai dėl Afrikos strategijos. Na, aš manau, kad Europos Sąjungai reikia to matomumo. Ir ar galime manyti, e, kad na, jūs būsite tas veidas, Europos veidas ne, Afrikai, kuri yra mūsų pašnekovas. Na, manau, kad tai labai svarbu. Ir e, kai dėl ankstesnės e, komisijos mes matome, kad Na, ne visi yra mm, atsakingi, aišku, yra išorės ryšiai ir yra atitinkamas e, komisijos narys, na, bet kai dėl e, matomumą tiesiog reikia išsiaiškinti šitą klausimą. Ir dar keletas punktų pamastymui. Na, ar jūs įsivaizduojate šiuo metu, kad koronavirusas paplis Afrikoje? Ar sveikatos sistema yra pakankama, pakankamai atspari, kad jam galėtų pasipriešinti. Aš žinau apie šitą e, problemą, nes ir ankstesnis paukščių gripo atvejais matėme, kad tai palėtė tris šalis, kurios buvo labai e, prastai pasirengusios sanitarnių požiūrių, ligoninių požiūrių ir m, tai buvo sunku, na, bet aš žinau, kokia yra padėtis, bet jeigu kiltų tokia rizika, reikėtų žinoti, kas yra numatyta. Ir toliau, parafrazuojant Degolį, aš pasakyčiau, kad, e, kad e, dėl sudėtingo Afrikos klausimų reikia paprastuoti atsakymų. Ir manau, kad e, Afrikos strategija turėtų atsižvelgti visus specifinius bruožus ir, ir, ir mm, ekonominių požiūrį ir taip toliau. Na, Afrika padarė didžiulį, didžiulę pažangą ir labai greitą pažangą kai kuriuose srityse, taip pat ir finansų srityje, bet iš kitos pusės, na, aš manau, kad e, reikia žinoti ir mūsų pajėgumus, ir žinoti, ką galim padaryti, na, bet e, reikia tiesiog tęsti dialogą. O dar toliau, apie e, teigia, kad tas pertvarkymo planas, e, struktūrinės pertraukos planas patyrė katastrofą. Na, ką noriu pasakyti, politinių požiūrį yra taip. Ar mes esam pakankamai apsirūpinę ir pasirengę, kad ką daryti su tokiais atvejais ateityje, ar turim pajėgumų, ar galim strategiškai mąstyti, autonomiškai, kad tiesiog ne, kad tiesiog ne, neįsileistume į kažkokius e, ginčius ar trūkdžius. Na, bet reikia aišku, aiškiai pasisakyti ir dėl sąlygų. Komisija parengė daug e, pranešimų, taip pat ir atsakingos e, valdysenos ir taip pat apie vyriausybės skolą, na mes turim uh, užtikrinti, kad tos šalis, kurios gauna kreditus, ką jos daro, ir mes negalime taikyti kažkokios e, prievartas. Na, bet, pavyzdžiui, yra tokie svarbus klausimai, kaip e, priversinės santokos ir nepilnamečių santokos, tai reikėtų e, kreiptis į vyriausybę, kad mergaitės ir jaunos merginos reikėtų kreiptis į vyriausybę, kad būtų užtikrinta, kad ateityje būtų, imtusi, spre, būtų sprendžiamas jų klausimas, bet mes turėtume ištikti partneriais su pagrindiniais subjektais, bet mes tikrai turėtume užtikrinti, kad tokia neigiama praktika būtų įveikta. Dėkui, Bernan Simnok, įdė. Na, aš, man labai patiko tai, kaip jūs pradėjote savo karjerą e, su šitais projektais ir jūs esate informuota, jūs stengiatės padaryti viską, kas įmanoma, na, palyginus su kai kuriais kitai kolegomis turiu pasakyti. Na, e, tai buvo pozityvu, bet aišku, turiu kai ką ir pakritikuoti. Anksčiau kalbėjusieji jau sakė, kad yra kultūriniai skirtumai ir e, tarp Afrikos ir vakarų. Aš manau, kad mes stengiamės e, pakeisti tai, kaip mes perdodam e, savo vertybės, kaip mes kalbam apie savo vertybės. Afrika eina savo keliu, mes einam savo keliu. Ir pareiga vystimuisi turėtų priklausyti nuo užsienio politikos. Mes e, turėtume būtent eiti šitų kelių, bišalių pagrindų. Mes mėginame e, sukaupti pinigų, yra aptartos finansų priemonės, finansavimo priemonės. E, aš joms, aišku, pritariu, bet e, kai, dė, kai dėl ūkio, dėl ekonomikos, bet ar man kyla bejonės ir manau, kad mūsų priemonės artimiausio laikotarpiu gali būti nesėkmingos, nes mm, besikeičiančios e, demografinės, besikeičianti e, demografinė padėtis gali nulemti, kad mūsų iniciatyvos nebus sėkmingos. Na, pavyzdžiui, Ugando ir kitur yra didžiulės problemos. Jie turi mm, patys imtis kažką daryti. Būkim realistiški kiekvienais metais plus 40 milijonų ir dar sukurti darbo vietus, užtikrinti stabilumą ten, kur niekad, na, niekad nebus e, stabilumo. Plus 40 milijonų, tai tikrai didžiuliai skaičiai ir, mm, manau, mes turėtume išlikti realistais. Manau, kad yra skirtingos vertybės, kurios mm, veikia ir aš manau, kad Afrikai lei, reikia leisti eiti savo keliu. Aš taip pat e, žinau ir, ir norėčiau nu, žinoti iš jūsų, kaip jūs ketinate spręsti šitas klausimus ir kaip tiesiog jiems sakyti, ką daryti. Dėkoju, o dabar suteikiu šuoti komisijai, kad jis sakytų keturis klausimus, komisijos nariai, kad jis sakytų klausimus, o paskui įsim toliau. Ačiū. Dėkoju už puikius klausimus. Švietimas. Jis buvo paminėtas mano įžangoje, tą žodį aš sakiau ir aš jį minėjau kaip buvusi mokytoja, aš suprantu. Kaip sakiau, reikia daug, daugiau investuoti į jaunimą ir vaikus. Ir vienas iš būtų daugiau investuoti yra per švietimą, žinoma. Turime užtikrinti, kad daugiau vaikų ir jaunų žmonių turėtų galimybę mokytis ir mm, taip pat reikia pasirūpinti švietimo kokybę. Manau, kad tai problema daugelėje Afrikos šalių, e, kad kokybė e, dėja nėra labai gera. Kaip tai pagerinti? Mm, vienas būdas - mokyti mokytojus renkti juos tinkamiau. Jeigu daugiau investuotume į mokytojų rengimą trečiosiuose šalise, tai būtų ne vienintelis, bet vienas iš būdų taip pat e, pagerinti švietimo kokybę. Aš jau turiu e, idėjų, pavyzdžiui, kartu su UNESCO pradėti tokią iniciatyvą, e, kaip daugiau investuoti į mokytojų rengimą, į mokytojų švietimą. Aš e, kol kas negaliu įsipareigoti dėl naujų projektų, dėl DFP dėrybų. E, visi suprantame, kad visų pirma reikia sukurti tą finansinę sistemą, paskirstyti pinigus ir pirmiausia, tuos pinigus turime uždirbti, kad galėtume juos leisti. Tad e, turime palaukti, kuo baigsis dėrybos dėl DFP ir tada jau pradėti programavimą. Ir e, kai galėsime pradėti programavimą, tada jau galėsime paskirstyti pinigus pagal tai, kokie yra prioritetai, ką galime investuoti. Bet e, kad dirbtume nuosekliai, asmeniškai manau, kad programavimo prioritetai turėtų būti tos pačios politinės gairės, kurias e, komisija uh, E, jau yra nustačiusi dėl vidaus politikos. Tai žaliasis kursas, skaitmeninimas, darbo vietos ir augimas. Ir turiu ir asmeninių prioritetų, e, jauni žmonės ir moteris, kaip sakiau. Na ir e, žinoma, čia švietimas tikrai yra labai svarbi priemonė, pavyzdžiui, norint daugiau investuoti į jaunimą. Toliau Kalbant apie pono Bulman klausimus, jūs taip pat minėjote švietimą, bet taip pat kalbėjote apie galimybių Afrikos žmonėms sudarimą. Mm, aš pritariu ir noriu Jums papasakoti vieną istoriją, kuri mm, yra labai geras pavyzdys. Pradėjome darbą e, gruodžio pirmąją dieną ir jau gruodžio šeštąją dieną komisijos pirmininkė nusprendė vykti į Afriką. Tai buvo jos pirmoji misija už ES ribų. Man atrodo, tai tikrai buvo labai svarbus signalas, kad, kad jį vyko pirmiausia į Afriką. Tai e, rodo ir e, įsipareigojimą, tai rodo, koks svarbus mums yra šis žemynas. Afrika yra vienas iš prioritetų komisijai. Manau, kad e, tikrai e, mums reikia tokių dvišalių konsultacijų su Afrikos valstybėmis ir Afrikos e, šalių vadovais. Perinu prie pono Kerins e, klausimo. Kas es atstovauja santykiuose su Afrika. Man atrodo, kad reikia daug veidų. Noriu Jums papasakoti štai ką. Kitą savaitę vyks kolegijų posėdis Adisabeboje. 22 komisijos nariai. 22 komisijos nariai iš 27 vyks į Etijopiją. Tai įsipareigojimo pavyzdys. Tai ne tik aš, ne tik pirmininkė, ne tik e, vyriausiasis įgaliotinis vicepirmininkas Borelis, e, bet e, didelė kolegijos dalis, kuri nori bendradarbiauti su Afrika. Ir tam, kad parengtume kartu su Afrika jai skirtą įsame strategiją, visi turi dalyvauti, visi kolegijos nariai turi dalyvauti šiame procese ir e, šiuo požiūriu, manau, taip pat yra labai svarbu tai, kad net 22 komisijos nariai keliaus e, į Afriką. Žinoma, e, yra komisijos narių, kurie vis daugiau laiko praleidžia Afrikoje, įskaitant ir mane. Man atrodo, kad e, reikia mobilizuoti visą kolegiją, visus komisijos narius, kad jie visi laikytųsi tokio požiūrio, kad sulauktume sėkmės ir pažangos. Manau, tai svarbus e, žingsnis šiame procese, kuriant Afrikai skirtą strategiją. Taip pat e, savo įžangoje sakiau, kad procesas yra ilgas, Kovo ketvirtąją dieną ketiname e, paskelbti mūsų komunikatą dėl Afrikai skirtos strategijos, po to prasidės konsultacijų procesas. Konsultuosimės su valstybėmis narėmis, taip pat su Europos parlamentu, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitais suinteresuotais subjektais. Tada e, valstybių ir vyriausybių vadovai aptars e, Afrikai skirtą strategiją Europos vadovų taryboje, o spalio mėnesį vyks Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos aukščiausių lygių susitikimas. Toks procesas. Ir kitą savaitę tas susitikimas, kolegijų susitikimas Adis Abeboje yra vienas iš e, svarbių šio proceso etapų. Uh, Kalbant apie koronavirusą, aš visiškai pritariu Jums, ponė Garels, tai e, didžiulė užduotis. Manau, kad reikia stiprinti sveikatos priežiūros sistemas trečiosiuose šalise ir visų pirma Afrikoje. E, dėl Afrikos visi žinote, kad e, dabar mūsų finansavimo laikotarpis artėja prie pabaigos, nes jau vyksta dėrybos dėl kito finansavimo laikotarpio. tarpio. Tad mm, nebeturime tokių lankščių lėšų, kurias galėtume panaudoti šiam tikslui, bet bandome susigaudyti, ką galime dabar jau padaryti. E, jau dabar šiame etape būtų svarbu pradėti investuoti į sveikatos priežiūros sistemas Afrikoje ir kitose trečiosiuose šalise. Ponas Timniok, aš visiškai Jums pritariu, kad Svarbiausia - kurti darbo vietas. Turime kurti darbo vietas, užtikrinti augimą, be kitako Afrikoje, tam, kad pagerintume gyvenimo sąlygas tokiuose šalise ir kad suteiktume vilties jaunimui. Manau, kad tai e, yra vienas iš svarbiausių dalykų politikams, suteikti vilties jaunimui, piliečiams. Žinoma, suprantame, kad darnaus vystimosi tikslai e, yra mūsų vystomo bendratarbiavimo e, pagrindas, bet e, tam, kad iš tikrųjų gyvendintume tuos darnaus vystimosi tikslus ir iš tikrųjų kurtume naujas darbo vietas, Turime e, užtikrinti, kad procese dalyvautų ir privatusis sektorius, be jo nesusitvarkysime. Turime dirbti kartu su privačiuoju sektoriumi, e, be kito ko ir tam, kad būtų daugiau investuojama į Afrikos valstybės. Atsiprašau, kad taip ilgai atsakiau. E, Mišel Revasi. Kągi, eikime toliau. Mišel Revasi, Žaliųjų frakcija. Dėkuoju. Sveika atvykusi, ponė komisijos narė. Na, aš turiu visai lė klausimų jums užduoti. Na, pirmas pozityvus dalykas, noriu padėkoti jums, e, nes kad jūs paprašius man surengėte e, susitikimą su NPO dėl atėjęs. Tai tikrai buvo labai įdomus dalykas, naudingas ir aš norėčiau paklausti apie šitą vystimosi politiką, kadangi iki 18 metų buvo e, įsipareigojimo politika, tai mes padėjome šalims ir buvo tam tikros sąlygos nustatytos. O paskui po 18 metų buvo e, na, dvigubo mm, požiūriu, tai double track tas vadinamas požiūris, taigi yra dialogas su besivystančiomis šalimis, bet be, e, be šanksinių sąlygų. Ir jūs e, sakėte, kad taip reikia, e, kalbant apie Eritiją, pasakyti, kad Europa turėtų padėti gerinti kelių, kelių būklę, bet be šanksinių sąlygų. Na ir štai yra priversinis darbas ir E, kaip sakėme, tokių buvo 30 procentų privesnių darbuotojų, kaip minėjo komisijos narys. Ir yra pavojai, yra tas raudonos linijos. Reikia būtinai padėti šalims, bet yra ir sąlygos dėl žmogaus teisų, dėl darbo organizavimo, aplinkos ir taip toliau. Jeigu ne, na, nėra pinigų. Antra tema tai yra e, maisto saugumas ir, sakyčiau, jūs kalbėt apie žalėjį susitarimą, taip pat yra, yra politika nuo e, kaimo iki stalo. Tai čia reikia pasakyti, kad yra didelių problemų susijusių su pienu ir importuotų pienų Afrikoje. Tai yra mm, pieno milteliai, kurie yra dvigubai pigesni negu vietinis pienas pagamintas. Na ir čia yra problema, nes e, tai yra pagalba e, moteriams, nes moteris daug dirba mm, e, mm, gaudamas pieną, tai yra mm, dirba melžėjomis, o čia yra pieno meteliai gaunami, pristatomi. Bet aišku yra pasiekmes ir pasiekmes, tai yra faktas, kad šitas pienas yra du kartus pigesnis. Ką Jūs manote šito klausimu? Taip pat dėl e, susitarimo su ekonominiais partneriais. Tipiškas pavyzdys, kaip pavyzdžiui Mauritanijoje, na, yra imantis, yra apmokestinamas, apmokestinami pieno meteliai, o kitos šalis tiesiog nėra jokios e, konkurencijos ir naudoja vietinį pieną, bet taip pat dėl ir pesticidų, nes komisijos narė įsipareigojo sumažinti pesticidų naudojimą, tai reikia, kad jūs žinotumėte, jog yra daug pesticidų uždraustų Europos Sąjungoje, kurie yra eksportuojami į Afriką ir e, vis dėlto yra e, 200 tūkstančių e, mirusių žmonių kiekvienais metais, taigi dėl šitos priežasties. Tai ką jūs e, darysit, sutiekiant sumažinti pesticidų naudojimą, nes yra importuojami produktai, kurie yra uždrausti Europoje. Taip pat ir tos likutinės medžiagos, kurios yra ranamos importuojamuose produktuose. Taigi, maisto saugumo žalėsis e, paktas ir pesticidai. Ką Jūs apie tai manote, ponio komisijos narė? Thank you, Biota Kempa, is your... Dėkui, Beta Kempa. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, gerbiam ponė komisijos narė, labai jūs e, atidžiai žiūrime, kokie jūsų pirmieji žingsniai ir už tos pirmosius žingsnius norėjom nuoširdžiai padėkoti. Manau, kad, na, tai yra prognozė, kad ateityje bus dar didesnis darbo poveikis, taigi dėkui šitą Afrikos strategiją. Iš esmės, tos sąlygos taip ir visų pirma, švietimo klausimas, tai yra tai, ką, kur mes turim padėti. Kaip parlamentas turim padėti, nes šitas požiūris ir jūsų požiūris leidžia mums, kad ateinančios kartos turėtų galimybę vystytis, o ne būti e, pavadintos prarasta karta. Taigi dėkuoju, kad ir mokytojų švietimas yra labai svarbus dalykas ir mokymo ligmuo yra labai svarbus, taigi šiandien problema yra ir mokyklų tinklas. Tai yra mm, pritraukti kuo didesnį vaikų skaičių, kad jie gautų tą pagrindinį, pradinį e, išsilavinimą. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad šitas, e, šitą sistemą veiktų, jos pasiektų. Na, aišku, mes neseniai kalbėjome apie Eritreją, buvo labai įdomi diskusija, mm, galim pagalvoti na, yra protokolas, galime jį pasižiūrėti, bet kodėl apie tai kalbu? Dėl to, kad Afrikos strategija be tų elementų iš tos vienos e, pusės tai yra e, užvystimasi, tai yra Europos draugiška ranka Afrikai. Tai yra aišku, bet iš kitos pusės mes kovojam su nelegalios migracijos didžiulė problema, o tai e, reikia veikti, riboti, kad, būtume, kad ribotume tai, kas ne, nenaudinga Europai. Tai akivaizdu turim ir tokį tikslą, bet, bet tai, gerbima ponia, yra daug reiškinių Afrikoje, kuriuos reikėtų e, žiūrėti ir taikyti iš, išlygas strategijoje. Išlygas, kur Europa padėdama galėtų reikalauti. Tai yra, na, pavyzdžiui, ir E, priekybos žmonėmis klausimas. Aišku, dėkui už diskusiją ir galimybę diskutuoti e, Strasbūrė praėjusią savaitę kur buvo keitimasis nuomonėmis, patirtimi ir e, kur jūs pasisakėte. Na, bet manau, kad šalia šitos priekybos žmonėmis ir privalomo privartinio darbo, vergų darbo, E, priversinių santokų klausimas, apie tai buvo užsiminta anksčiau, tai yra tiesiog tai yra e, klausimai, apie kuriuos turėtų kalbėti ir užsimti mūsų partneriai, kad čia Europos Sąjunga e, negalėtų nieko daryti, nes aišku, mes turim norą padėti užtikrinti švietimą jauniems žmonėms, bet iš kitos pusės procedūras kaip Kenijoje, kai vaikas yra parduodamas e, priversiniam darbui, pavyzdžiui, berniukas už 300 e, e, už 300 dolerių. Ir, pavyzdžiui, neseniai buvo penkerių su pusę metų mergaitė išpirkta iš seksualinės vergyjos ir kaina buvo 30, 300 dolerių. Turim įsivaizduoti, kad taip yra, bet tai yra, e, tai, tai yra tokia sritis, kur reikėtų kovoti su šiais dalykais ir aš manau, kad ar turėtų būti ryštimas ar kažkas, na bet tiesiog planas Afrikoje turėtų įtraukti e, atitinkamus elementus. Todėl labai dėkoju ir linkiu sėkmės ir, ponė pirmininkė, man atrodo, kad tai, ką jūs sakėte apie finansavimo E, rėmus, tai nemanau, kad e, parama tokiam e, kontinentui kaip Afrika, bet taip pat ir artimiesiams rytams, jeigu mes tai mažinsim, tai tikrai skurdas skatins nelegalią migraciją. Taigi aš manau, kad tos lėšos turėtų išlikti. Manau, kad tokiems tikslams kaip E, stati, Afrikos strategija turėtų būti išlaikytos tokios pat lėšos, kokios yra. Dėkoju. O dabar e, e, parlamento nariai galėtų pasisakyti. Na ir e, kad galėtų užduoti klausimus visi, turėtume riboti laiką. Ir atsakymai taip pat yra svarbus, jiems reikia palikti laiko. Ir dabar, e, ponė vicepirmininkė, jums žodis. Pone komisijos narė, visų pirma, aš dėkoju Jums už Jūsų e, pasisakymą, už Jūsų asmeninį įsipareigojimą ir aš iš karto atsiprašau, kad aš turėsiu išeiti, nes reikia pradėti konferenciją e, apie feminizmą. Taigi reikia trumpai e, kalbėti, ne tiek, kiek numač, buvau numačiusi. Aš esu politinio vystimosi auka. Aš gyvenau ir gavau e, pagalbą. Ir mes e, tuomet, tai sakys, kai aš buvau maža, tai aš, e, kai, kai prancūzija siūsdavo darbuotojus ir į Aš atsimenu, mūsų mokytojas buvo labai jaunas, aš nežinau, tai jisai, e, kaip jis galėjo dirbti ir kaip neturėdamas e, patirties, na, jis pasakojo, kad ką galėtume, e, ką reikia daryti ir kaip mokyti, kaip tapti mokytoju. Na, aš, jis nesugebėjo mūsų mokyti, nes jis neturėjo patirties, na, bet aš manau, kad e, reikėtų užtikrinti kokybišką švietimą. Daug žmonių, kaip aš, atvyko į Europą tam, kad gautume kokybišką išsilavinimą. Na, bet reikia jiems užtikrinti ir atlyginimą. Na, visi žmonės nori švietimo, mokymo. Tai yra ir reikia uh, užtikrinti švietimą ir e, visai Afrikai reikia švietimo. Jūs kalbėjote apie moteris, mergaitės, na tikrai, aš ilgus metus buvau Afrikos atstovė, tikrai buvo daug e, pažankių dalykų, aš nekinu gynėjos, bet jie e, įrašė konstituciją pareigą mokytis, O ne visose Afrikos šalyse yra pareiga mokytis. Aš nekalbu apie pagalbą, bet aš kalbu apie bendradarbiavimą. Jūs esate bendradarbiavimo veidas. Negalim sakyti, kad 20 žmonių yra veidas. Jūs esate veidas. Ir taip pat aš esu pasirengus jums padėti jūsų darbe. Aš atsiprašau vertėjų, jeigu kalbu per greitai, bet man reikia liekti į kitą konferenciją. Mm, taigi labai ačiū ir ką noriu pasakyti, tai viskas iš širdies ir tikiuosi, kad jūsų kadencijos pabaigoje mes e, baigiam šitą mm, vienašališką e, politiką ir mm, mes nebesakysim, kad mes darom už Afriką, bet aš noriu pasakyti, kad mes einame kartu, mes dirbam kartu ir pasiekėm rezultatų. Na, aš atsiprašau ir aš e, turiu bėgti, nes 20 žmonių manęs laukia. Labai ačiū. I am really, really sorry. <laughs> It's okay, Pep. No worries. Uh, Hildegard Ben. EPP vardu Hilde, prašom. Ačiū. E, pirmininkė, komisijos narė, man buvo labai malonu klausytis mm, tikrai labai svarbu, kad e, tiek e, narių dalyvauja. Aš noriu paklausti, kaip keisti vystumo bendradarbiavimo struktūrą. Žinoma, komisijos viduje taip pat reikia tam tikros atskiros struktūros, kuri vykdytų visą koordinavimą dėl tvirtinamų priemonių. Matome vis baisesnių konfliktų, daugiau žmonių e, persekiojama, daugiau pabėgėlių. Ir e, visa tai e, siejama su prastomis vyriausybių struktūromis. Jūs kalbėjote apie vyriausybės. Kaip galima užtikrinti saugumą ir stabilumą, kad vyriausybės galėtų atlikti savo darbą. Žinoma, e, čia yra daug įvairių dalykų - apsaugoti aplinką, apsaugoti žmogaus teisės. Taigi, į kurias šalis e, mes sutelksime savo vystomąją pagalbą. Kalbant apie kotonų susitarimą, e, kame yra skirtumas tarp naujojo ir senojo kotonų susitarimų. Ačiū. Palaukite savo eilės, kad galėtumėte pateikti klausimus dabar. Karlos. E, dėkuoju pirmininkai, dėkuoju komisijos narė. Na, yra daug galimybių, turėjom daug galimybių praėjusią savaitę keistis nuomonėmis apie perspektyvą, tai rodo, kad jūsų įsipareigojimas ir parlamentinėje dimensijoje yra labai stiprus, tai čia neužduosiu e, eilinių klausimų ir nenoriu priminti jums, kad reikia išlaikyti parlamentinę dimensiją per artimiausią laikotarpį, nes jūs praktiškai tai darote ir jeigu kažkas tai daro praktiškai, tai e, būtent priimami tinkami sprendimai. Na, yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti šitoje srityje. Tai yra partnerystės kūrime su Afrika, su e, Ramio vandenino šalimis, su Karibų regionu. Jūs e, daug ką atliekate. Aišku, yra ir požiūrių konvergencija, tai jūs įprasminote idėją, kad komisija e, atsižvelgia į geopolitinius klausimus. Na ir šiandien Europos parlamento delegacija, ACP delegacija, vyksta į misiją, bus susitikimas, regioninis susitikimas su SAD, Pietų Afrikos vystimosi bendruomenė. Ir aš norėčiau užduoti tik tai klausimą, kuris galėtų būti svarbus tam, kad mums būtų paaiškinta ir mm, padėtų plačiau dalyvauti. Aišku, pradžioje mm, dėrybose buvo padaryta daug pažangos, na, kaip jūs numatote ryšį tarp ES ir e, Afrikos postkotonų laikotarpį. Viskas keičiasi, iškeičiasi kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Ir aišku, galime diskutuoti, kalbėti su spauda, užduoti tuos pačius klausimus, bet e, reikia atsiminti ir tą Afrikos pusę, nes reikėtų suprasti, kokia yra jūsų vizija tarp, ta, tarp to, dėl to trikampio Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga ir Junktinė karalystė, nes Pietų Afrika yra glaudžiai susijusi su Britų sandrauga. Tai kaip e, užtikrinta trikampį, tą, tos, tą trišalį dialogą, kaip jis turėtų būti normaliai, specialiai vykdomas. Ačiū žodis komisijos nariai. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirminkė. Dėkuoju visiems už puikius klausimus. Aš pasistengsiu šį kartą trumpiau atsakyti, kad uh, turėtumėte dar laiko uh, daugiau klausimų pateikti. Pirmiausia, pradėsiu nuo panios revers klausimų. Įžangai noriu padėkoti, kad palankiai vertinote mano idėją surenkti apskritojo stalo diskusiją, dalyvaujant pilietinės visuomenės organizacijoms dėl Eritrėjos ir um, mano generalinis direktoratas DEFCO taip pat um, palaiko atvirą e, ryšį su pilietinė visuomenė, jos organizacijomis ir aš um, Norėčiau visais atvejais, kai prireikia organizuoti tokį dialogą, sudaryti galimybę pasikeisti nuomonėmis, pasidalyti informaciją. Aš taip pat e, daug teigiamų atsiliepimų apie tai girdėjau, e, tad e, dirbsiu ir toliau šią kryptimį. Kalbant apie Eritreją ir apskritai apie mūsų vystomą bendradarbiavimo vertybės, žmogaus teisės, demokratija, teisinė valstybė ir taip toliau. Visos tos vertybės, e, žinoma, yra įtrauktos ir į Afrikos strategiją. Yra netgi visas skyrius e, skirtas žmogaus teisėms ir geram valdymui bei kitoms vertybėms. Priminsiu, e, ką labiausiai norėjau pabrėžti per savo klausimą parlamente ta žinia buvo labai aiški, kad mes dirbame žmonėms. Būtent dėl to pati tapau politikę ir mm, Jums tą patį pakartoju. Mes norime, kad pasikeistų žmonių gyvenimo sąlygos. Mes tai darome dėl žmonių, o ne dėl vyriausybių ar bendrovių. Ir Eritrėjos atveju mes bandome įtraukti pačią šalį į šį procesą, nes norime pagerinti Eritrijos piliečių gyvenimo sąlygas. Žinoma, kartu norime remti šalies reformas. Žinome, kad kyla tam tikrų sunkumų, mes ties jais dirbame, žinoma, bet pagrindinė mintis yra tai, kad uh, norint pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas, reikia būtinai į procesą įtraukti pačią šalį, antraip viskas dar tik pablogės. Mes um, jau matome, kad darome mm, tam tikrus nedidelius uh, žingsnius, kad reformuotume šią šalį, kad pagerintume gyvenimo sąlygas šioje šalyje. Manau, kad tai pagrindinė filosofija ir e, tikrai norėčiau paraginti e, komitetą surenkti misiją į Eritreją. Manau, kad e, tai bus labai svarbus signalas šiai šaliai ir taip pat jūs patys vietoje galėsite pamatyti, kokia yra padėtis, kas pagerėjo toje šalyje. Tai taip pat bus galimybė pagalvoti apie. Mm, idėjas, kurias e, siūlo dabartiniai lyderiai. Dar dėl pesticidų klausimo. Tiesą sakant, manau, kad nėra įsamios informacijos apie pesticidus, e, kurie yra uždrausti ES, bet vis dar naudojami AKR šalise. Tai e, faktas. Tokios informacijos nelabai yra. Aš visiškai pritariu, kad turime ties tuo dirbti. Turi, tai turi būti įtraukta į žaliojo kurso e, teisės aktų rinkinį. Dabar mums, e, kuriant e, šio žaliojo kurso išorės aspektą. Daugelis narių minėjo laikotarpį, šį laikotarpį iki 2024 metų, manau, galite pasikliauti manimi. Aš esu tai minėjusi savo misijos rašte ir, e, žinoma, dirbsiu su Afrika kartu su kitais komisijos nariais. Afrikos strategija, santykiai su Afrika buvo paminėti mano misijos rašte ir tai mano prioritetai. Aš ties e, jais e, dirbsiu. Ir e, dar kartą pabrėšiu, kad labai svarbu, kad šiam požiūriu pritartų ir kiti komisijos nariai. Reikia išsamios strategijos. Nepakaktų, kad tik aš laikyčiausi šio požiūrio. Labai svarbu, kad ir kiti komisijos nariai taip pat jo laikytųsi. AKR šalis dėrybos. Uh, po kotonų sustarimo, kaip sakiau savo įžangoje. Dėrybas stengsimės užbaigti iki balandžio mėnesio pabaigos, esame pasiryžę tai padaryti. Tai, žinoma, ambicingas darbo grafikas, dar nemažai neįspręstų politinių klausimų, tai suprantama šiame etape bet e, esu e, pasiryžusi plėtoti e, šį bendradarbiavimą su AKR valstybėmis. Puikiai matau, kad kartu esame stipresni. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į Paryžiaus susitarimą. Tai mūsų bendradarbiavimo pavyzdys. Ir manau, kad mes galime ir darybose po kotonų į tai orientuotis. Visą įsame informaciją e, galėsime aptarti vėliau, nes jeigu norime dar išklausyti klausimų, reikia užbaigti šį mano pasisakymą e, dalį. Kalendriaus žalieji, dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju ponė už jūs atsakymus. E, jūs kalbėt apie švietimą, apie migraciją, bet ne e, klim, klimato migracijų. Ir dabar e, šimtai tūkstančių žmonių tampa klimato migrantais Afrikos žemynė ir tai yra didžiulis procentas ir globalių lygių. Ir matome e, jūros lygio kilimą, e, karščius e, ir dykumėjimą. Dėl to žmonės turi išvykti iš savo kilmės vietų, ten, kur dėl sąlygų jų vietos tampa negyvenamos. Ir patys neturtingiausi žmonės yra labiausiai paveikiami. Jie yra labiausiai pažeidžiami. Jie yra pirmosios aukos e, klimato kaitos, nes e, jie negali prisitaikyti ir kova su klimato kaitos poveikiu yra beprasmis, nemažinant skurdo ir neužtikrinant tvaraus įvystymosi. O mano klausimas yra, kokia apsaugos ir strategijos forma, ką jūs numatote šitiems pabėgėliams ir ką jūs ketinate daryti siekiant šito tikslo. Dėkuoju, Mark Pelesi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, komisijos narė. Aš norėčiau pabrėžti, pakalbėti apie tą misiją, kuri vyko į Kondo, Kongo. Ir yra e, daug subjektų vietoje, kurie e, pasiekia puikius rezultatus, jiems yra teikiama pagalba iš Europos Sąjungos, iš Sąjungos tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos rytį ir mm, centrinė valdžia nebūtinai viską padaro tinkamai. Mm, pavyzdžiui, daug yra projektų, bet jie yra mažai e, finansuojami, nes finansuojamos dažniausiai didžiosios struktūros, kurios užima šitą vie, rinką kabutėse ir jos gauna daugiausia ES mm, pagalbos, nors mažesnėji atlieka puikų darbą. Ir jūs minėjote, kad reikės išvelgti į tuos mažuosius subjektus bet e, aišku, negalima švaistyti pinigų, bet reikia skirti tiems, kurie dirba vietoje pagal jų įsipareigojimo lygį ir užtikrinant, kad pinigai bus tinkamai panaudoti, nes būtent tie vietos subjektai e, geriausiai žino padėti. Taigi mes norime, kad būtų didesnė pagalba skiriama e, subjektams, kurie dirba vietoje ir kurie ir maži, ir gauna mažai ES pagalbą, kurie būtent gauna mažiausiai sąjungos pagalbos. Dėkoju pirmininkė, dėkoju mm, komisijos narė. Porą klausimų. Kaip jūs ketinate pasinaudoti naująją strategiją? Tikiant pagalbą institucijų konsolidavimui, kokia bus parama biudžetui suteikta šalims partneriams ir kaip mes veiks, įveiksime išorės poveikį žaliam susitarimui. Aš turiu menyje tas baises pasiekmes, kur jau dabar jas matome šitose šalyse. E, Visas žemynas turi tik tai 2 procentus emisijų, bet jie patiria patiria pasiekmes e, Zimbabvė, Zambija, Mozambikas, kur trūksta maisto, kur kitose šalise patiriama ciklonai, dėkumėjimas, sausros. Ir ten buvo penki metai e, sausros, 40 e, milijonų žmonių patiria bado riziką. Tai apie tai mes jau nebekalbame, bet dėja dėl klimato kaitos reikia apie tai pakalbėti kalbėti, pradėti kalbėti apie badą, kai kalbam apie maisto saugumą Afrikoje. Dėkuoju, Alvina Alemesa, žalieji. Dėkuoju komisijos narė, malonu su jumis susitikti vėl, ačiū jums už pasisakymą ir sveikiname žalių frakcijos vardu. Na, kalbant apie e, tikslus, apie švietimą, apie e, apie, apie darbo vietų kūrimą, aišku, reikia stiprinti visuomenį ir, ir tai, kas šitoje visuomeniai. Todėl e, klausimas, jūs minėjote moterų ir jaunimo rolę, kur, kur, rolę kuriant Afrikos visuomenės. Taigi klausimas, kokiu priemonių galima imtis, kad e, taikos ir saugumo ir, e, rezoliucijos principai būti atspindėti. E, bendravime su, su Afrika ir kaip jūs ketinote kurti visuomenės ir mažinant konfliktus ir stiprinant tai, ką Afrikos regione, nes manau labai svarbu, kad kur bendradarbiavimas tarp ES ir Afrikos veiks ilgalaikių požiūrių ir kokius, kokias, kokias perspektyvas matote jaunimui Afrikoje. Taigi dėkui, komisijos narė. Ačiū. Ir paskutinis klausimas Robert Noiser žodis. Dėkuoju ir e, dėkui, kad iš pat pradžių jų nuvykote į Adis, o ne į Vašingtoną ar dar kažkur. Tai yra signalas, kad Afrika nėra vien tik tai problemų žemynas, bet ir jaunimo ir ateities vilčių žemynas. Kai dėl švietimo, geresnės kokybės švietimo srity, turėčiau pasakyti, kad reikėtų įtraukti ir B scenarijų, ypač kiek tai yra susiję su e, švietimu e, seksualinės, e, lytinės ir reprodukcinės sveikatos srity, ypač jeigu atsižvelgsime į gyventojų skaičiaus didėjimą Afrikoje. Jūs minėjote kotonų susitarimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad vyko diskusijos apie Eritreją, o tai rodo, kad postkotonų susidarimas na, gali būti geras pavyzdys, kad yra platforma, kur galime parlamento lygmenių aptarti e, klausimus apie kotonų sutarimo 8 straipsnį, tai yra žmogaus teisės, demokratija, gera, geras vadovavimas, Ir antras dalykas, ką noriu pasakyti, reikia stiprinti ryšį tarp e, humanitarnės pagalbos ir vystimosi politikos. Puiku, o dabar suteikiu žodį komisijos nariai, kad jį atsakytų klausimus ir išsakytų baigiamasis pastabas. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbimi parlamento nariai. Na, aš nusprendžiau pradėti nuo paskutinio e, klausimo, ką sakė ponas Noizer. Tai yra klausimas apie e, ryšį. Aš e, vakar diskutavau su Raudonuoju kryžiumi apie tai, kai dirbti artimiau ir glaudžiau, stiprinant bendradarbiavimo dalį ir paskui humanitarnę pagalbą. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas ir tų požiūrių, jog mes žinome, kad vis daugiau žmonių gyvena pabėgėlių stovyklose. Jie gali ten išgyventi visą gyvenimą. Taigi, kaip mes galim iš tikrųjų apibūdinti, ar tas darbas, kurį mes atliekame šitose stovyklose, ar tai yra humanitarinė pagalba, ar tai yra bendradarbiavimo ir vystimosi plėtra. Na, reikėtų tai aptarti ir ES lygmenių, kaip mes tai apibrėžiame ir kokios yra mūsų priemonės tam, kad mm, pagerintume gyvenimo sąlygas stovyklose ir kad pasiektume tvaraus vystimosi tikslų, aš turiu menį, tiems e, pabėgėliams, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose. Aš planuoju surengti misiją kartu su kolega Ernatic ir mes lankysimės Burkina Faso artimoje ateityje. Pasižiūrėsime vietoje, kaip, kaip, kaip, taip, kaip tai vyksta. Mes žinome, kad yra šešios e, šalis, kurio, su kuriomis vykdami bandomieji projektai, taigi mes dirbame kartu su jomis, kaip įgyvendinti mūsų projektus tiek su komisija, tiek dirbdami vietoje. Aišku, informuosiu jūs apie tai ir jūs kaip parlamento nariai turite minčių, konkrečių pamastymų iš jūsų misijų apsilankimų vietoje, tai prašome pasidalinti. Daugelis jūsų pabrėžėte žalėjų susitarimo reikšmę, jūs paminėjote klimato migraciją, Aš manau, kad, kaip jau minėjau anksčiau, šita išorės dimensija yra labai svarbi programavimui, nes tai yra vienas prioritetas komisijai, taigi natūralu ir logiška, kad tai bus vienas iš prioritetų mūsų programavimui. Jau minėjau tos žaliosius alijansus, kur matome yra regioniniai alijansai, kur mes mėginame susijęti kelias šalis, kad jos dirbtų kartu pagal žalį sustarimo skėti. Manau, kad jūs e, apie tai ir minėjote. Taigi, kai mes rengiamės e, programavimui, mes tikrai susitelksim ir ties klimato, migracija, maisto saugumu ir kitais klausimais, kurie buvo išsakyti šiuose diskusijose. Pone Lametsa Pone Lamesa iškėlė labai svarbu klausimą, jaunimas, e, saugumas ir taika. Man tai yra asmeniškai labai svarbu, nes aš dirbu specialiuoju atstovu, atstovau finansų, e, atsiprašau, visuomis e, ministeriją svarstėme bendras rezoliucijas. Ką mes dabar mėginame padaryti, mes tiesiog žiūrime į vairias iniciatyvas, kaip įtraukti jaunus žmonės, kaip įgalinti juos, kaip įtraukti į visuomenę. Aišku, numeris pirmas yra švietimas, toliau politinis bendradarbiavimas, piliečių visuomenė, jo parama jai ir piliečių visuomenės tikrinimas taip pat yra numeris pirmas, bet reikėtų atsižvelgti ir į taikos ir saugumo aspektą. Visiškai sutinku, kad jeigu norime užtikrinti tvarę taiką, reikia, kad jauni žmonės dalyvautų procese. Pavyzdžiui, Somalio atveju 70 procentų gyventojų yra jaunesni negu 30 metų. Tai jeigu norime, kad būtų tvari taika šitoje šalyje, šitoje visuomeniai, aš manau, yra būtina uh, kad jauni žmonės būtų šito taikos proceso dalis ir perinamojo laikotarpio dalis. Ką tai padaryti, kokios yra konkrečios priemonės. Mes e, dirbam ties šitais klausimais ir taip pat turim puikius bendradarbius, pavyzdžiui, Afrikos sąjunga, e, jungtinės tautos, e, pasiuntinys jaunimo klausimui, klausimams, kurie dirba labai glaudžiai. Taigi, pirmininkė, aš e, baigsiu paminėdama tą naratyvą, kurį išsakė ponas Noizer. Na, manau, kad viena iš pagrindinių Afrikos strategijos minčių yra pakeisti tą naratyvą, tą, tą esmę. Afrikos klausimų, nes manau, kad per dažnai apie Afriką kalbama negatyviai tiek viešose diskusijose. Reikia pakeisti būtent e, tą gaidą, kad ji būtų pozityvesnė. Nes matome, kad e, tas žemynas turi daug galimybių jaunos energijos daug bendradarbiavimo galimybių. Manau, kad toks požiūrių pakeitimas yra vienas iš pagrindinių klausimų, kalbant apie būsimą Afrikos strategiją. Ir žinome tam, kad tai įsikūnytų, mums reikia Europos parlamento narių paramos, reikia mm, piliečių visuomenės paramos ir mūsų piliečių paramos. Nes e, žinoma, tai taip pat yra esminis punktas, kad turėtume mūsų piliečių pareigojimą, kad atliktume darbą čia, parlamente ir taip pat su užsienio partneriais. Ačiū už galimybę ir sėkmės jums jūsų darbe. Ačiū komisijos narė. Taip įvyko pirmasis labai e, bendras pasikeitimas nuomonėmis, jis mums buvo labai naudingas ir aš tikiuosi, kad ateityje, žinoma, dar susirinksime, kad pasikeistume nuomonėmis e, konkrečiomis e, įvairiomis temomis, nes šiandien vyko labai bendro pobūdžio pokalbis, labai daug klausimų. Ačiū komisijos nariai. Po pietų susirinksime vėl šiame posėdėje 2 val. 30 min. Ačiū.